Thank you very much for being patient with me. Uh... Labai ačiū, kad apsišarvavę kantrybę palaukėte ir ačiū kolegų, kurie atvykote. Jūs žinote, tai yra bendras posėdės, kuris surinktas Afganistano tema ir delegacijų dalyvauja Ir man labai malonu, kad pirmininkaus dele, mūsų delegacijos su Afganistanu pirmininkas. Žinote, momentas labai svarbus, nes po to, kai 16 metais spalio mėnesį buvo pasirašytas dokumentas dėl a, tolesnių veiksmų, tai praėjo du metai ir man labai džiugu, kad mes šiandieną turime apie ką, kalpa, apie ką pakalbėti. Ir jūs žinote, kad kartu atvyko ir mūsų delegacijos su Afganistanu vadovas Petras Auštrevičius. Uh, Pirmasis posėdis vyko praėjusiais metais, jungtinis posėdis ir vėliau organizuojami buvo nuolatos tie posėdžiai. Be to, Libe komitetas nuolatos rengia posėdžius kartu su komise, kuriuose svarsto uh, asmenų gražinimo ir redmisijos klausimus. Neseniai uh, Birželio 20 dieną E, Home generalinio direktorato generalinio direktorius pavaduotoja Simon Mordieu informavo Libe narius apie kokią tai, kiek e, pažengtos darybos su, dėl redmisijos susitarimų. Redmisijos susitarimai remiasi 218 Lisabonos sutarties straipsniais, pagal kurį Europos parlamentas turi teisę išreikšti pritarimą susitarimui. Be to, parlamentas turi teisę gauti informaciją apie dėrybas ir turi teisę uh, E, pareikšti išlygą dėl susitarimų gyvendinimo. Libė, manu, e, Libė komitetas mano, kad labai svarbu, kad tie redmisijos susitarimai būtų gerai struktūrizuoti, ar tai būtų oficialūs ar neoficialūs. Kalbant apie Afganistaną, tai pirmą kartą panašaus tipo susitarimas buvo pasirašytas ir jis vadinosi ES susitarimas, kaip komisija, kad jį vadino. O po to, kai buvo pasirašytas kelias pirmin dokumentas, uh, neoficialūs susitarimai pas, pasiekti su Etijopija, Bangladešu, Gynėja ir Gambija. Tokių ES redmisijos susitarimų atsiradimas su trečiosiomis šalimis iš tiesų yra kelia nerima lybė komitetų, nes dėl jo mes galime netekti galimybės pasinaudoti 218 Lisabono sutarties straipsnių. Be to, mes ko gero negalėsime net pareikalauti kai kurių dokumentų, kad įsitikintume, kaip yra vykdomi tie susitarimai. O sus, redmisijos susitarimai su trečiosiomis šalimis privalo būti griežtai strebimi. Kaip ir todėl uh, galimybė susipažinti su susitarimo tekstu yra absoliučiai būtina. Komisija informavo, kad susitarimo su Etiopija, Gvinėja ir Gambija tekstas negali būti šiuo metu viešinamas. Be to, komisija, todėl komisija pasiūlė Libė komitetui surenkti e, uždarų, uždarą posėdį, kuriame būtų pateikta informacijos ir Etijopijos susitarimo atveju mm, informacija buvo nutekinta ir tai labai panašu į tai, kas yra su Joint Way Forward. Ir ten yra aiškiai pasakyta, kad tekstas neturi juridinės galios. Todėl iš esmės tuo tekstu remtis mes ne per daug ir negalime. Todėl neįtikėtina, kad taryboje valstybės narės gali susitarti dėl kažko ir tai nėra teisinių požiūrių, teisinis dokumentas. Ir a, neturi jokio teisinio statuso. Bet to noriu aiškiai pasakyti, kad turi būti šimtų procentų gerbiamos parlamento priežiūros e, funkcijos teisės. Ir tokie susitarimai negali būti sudaromi ateinant Europos parlamentą. Lygiai taip pat negalima užkirsti kelio parlamento teisai vykdyti priežiūros funkciją ES piliečių vardu. Todėl dėl visų šitų priežasčių aš manau, kad Joint Way Forward e, sutarimas su Afganistanu yra pirmasis toks susitarimas, uh, ir kurį mes turėtume išanalizuoti. Ir bus labai įdomu sužinoti šiandieną iš pirmų lūpų, kokia yra padėtis Afganistane ir kaip iš tiesų neoficialus susitarimas gali e, prisidėti prie bendro migracijos rautų, valdymo, iš, migracijos rautų iš Afganistano valdymo. Taigi aš matau, kad jau atvyko delegacijos su Afganistanu pirmininkas Petras Auštrevičius, suteikiu jam žodį. Ponios ir ponai, laba diena visiems, man labai malonu atvykti į šį jūsų posėdį kuris vyksta kartu su pilietinių teisų, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariais ir kartu su mūsų delegacijos nariais. Na, pirmiausia, iš tiesų mane labai džiugina mūsų bendradarbiavimas su lybė komitetu ir esu tvirtai įsitikinęs, kad komitetų ir delegacijų darbas papildo. Uh, vieni kitą ir mes tokią praktiką turim vadovautis toliau. Taip pat aš labai džiaugiuosi, kad mes turime galimybę po praėjusiu metu gruodžio svarstyti su Afganistanu susijusius migracijos klausimus. Ir esu tikras, kad ir ateityje mes tokius klausimus svarstysime kartu. Prieš suteikdamas žodą mūsų svečiui, aš norėčiau keletą išanginių žodžių pasakyti. Būtent, aš manau, vertėtų panalizuoti naujausius statistinius duomenis, kad geriau įsivaizduotume, kokios yra tendencijos ir kokie yra srautai. O e, jungtinių tautų duomenimis į Afganistaną grįžo 12 052 afganistaniečiai. Tai yra 75 procentais mažiau palyginti su ankstesniu 2017 metų laikotarpiu, kai 48 052 af piliečių Afganistano buvo gražinta į tevinę. Taigi dalis jų atvyksta iš Pakistano, per tūkstantį iš Irako ir tik 1011 iš kitų šalių. Daugiau nei milijonas šimtas tūkstančių pabėgėlių per pastarąjį dešimtmetį grįžo į Afganistaną ir grįžtančiųjų skaičius nuolatos auga, išskyrus gal 2016 metus, kai į Afganistaną grįžo 75 pabėgėliai. Tai rodo ką? Tai rodo kokia yra tikroji saugumo padėtis Afganistane, socialinės, ekonominės gyvenimo sąlygos, užimtumo lygis. Ir tai reiškia, kad mes turime išanalizuoti padėtį Afganistane prieš priimdami sprendimus dėl to, kiek ir kaip gražinti žmonių. O dabar aš norėčiau e, suteikti žodį mūsų svečio, Joandragos Tudoratkės, kuris yra e, Home generalinio direktorato neteisėtos migracijos ir gražinimo politikos skyriaus vadovas. Taigi, e, jeigu jūs, pirmininkė, sutiktumėte skirti 10 minučių jo pranešimui, tai aš būčiau labai patenkintas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš gal pirmiausia labai trumpai pasisakysiu institucinių klausimų, kuris iškilo diskusijos pradžioje, nes tas klausimas dažnai svarstomas. Dėl jo mes keitėmės su Lybė komiteto pirmininkų laiškais. Taip pat klausimas nusipelno ir teisinio, ir institucinio įvertinimo. Komisija nekartai yra išdėšiusi kokią jos poziciją O komisijos pozicija tokia, teisės požiūrių, tai nėra grinai formalūs susitarimai, todėl 218 straipsnis Lisabono sutarties negali būti taikomas visą apimtinį. Taip mes suprantame, kad parlamentas turi teisę gauti informaciją, ataskaitas ir vykdyti priežiūros e, funkciją tam, kad būtų užtikrintas susitarimo turinio skaidrumas. Ir būtent dėl tos priežasties mes nuolatos atvykstame į komiteto posėdžius, siunčiame jiems um, parengtą medžiagą raštų nuo pat to momento, kai prasideda dėrybos. Ir mes um, ir šiuo atveju visada informuodavome Libė komitetą kaip vyksta dėrybos su Afganistanu ir praėjusi birželį mūsų direktorius irgi lankęs jūsų komitete. Reikia pasakyti, kas svarbu. Svarbu tai, kad Libė komiteto pirmininkas nusintė komisarui Hromopulus laišką ir atsakydami mes pasiūlėme labai konkretų mechanizmą, kuriuo galėtų pasinaudota suinteresuoti parlamento nariai. Ir tai nėra kažkoks tai išskirtinis mechanizmas ar sistema, mes tokią pačią sistemą naudojame ir kitur, žinoma, šią valvartų. Ir tai yra žinomas mechanizmas, kuris leidžia mums plačiau keistis informaciją. Taigi tiek iš institucinės pozicijos. Dabar dėl bendradarbiavimo migracijos rytyje su Afganistanu, dėl readmisijos ir ypač jų piliečių grįžinimo atgal. Mes visada sakėme, kad um, e, vyksta labai e, toksai turiningas dialogas su Afganistanu per pastaruosius metus ir iš dalies tai rezultatas daug platesnės ES migracijos rytyje vykdomos strategijos o kai kur yra ir kai kurių pasikeitimų. Pirmiausia, tai vadovaujamasi regioniniu požiūriu. Mes labai gerai suprantame, su kokiomis problemomis regionų lygių susiduria Afganistanas. Gerai suprantama, kad būtina spręsti ne tik šalies viduje perkeltųjų asmenų problemą, bet ir grįžtančių asmenų e, kurdinimo problemą problemą, o ES yra pasiruošusi teikti pagalbą. Antras dalykas, ką noriu atkreipti dėmesį, tai yra visa apimantis požiūris, nieko naujo. Uh, nes mes su trečiosiomis šalimis plėtodami dialogą visada e, žiūrime, kaip galima labai konkrečiai susitarti dėl readmisijos ir jų piliečių gražinimo. Tuo pačiu e, bandome suteikti ir pagalbos, kuriame e, pagalbos ir paramos mechanizmus visos, visais kitais su migracija susijusiais klausimais. Dabar kas toliau? Kas laukia ateityje? ir dėl Way Forward dokumento. Labai formaliai galiu pasakyti, kad tai nėra formalus teisinis susitarimas, tai yra politinis bendradarbiavimas ir tą būtina žinoti ir jokių papildomų, teisinių papildomų įpareigojimų dėl šio darbo nekils, įskyrus tiek, kiek e, mes turime padaryti pagal kitus susitarimus. Ir readmisijos darbas bus veikdomas galimomis įmanomomis formomis. Pavyzdžiui, vienas iš dalykų tai savanoriškas grįžimas su kurio galėtų sutikti migrantai, bet tada turi abipusę susitarti mes ir Afganistano valdžia. Dar norėčiau pažymėti, kad mes ėmėmės labai svarbių reintegravimo priemonų, nes mums nuo pat pradžių reintegravimo klausimas buvo sėtina su readmisijos susitarimais. Ir šiuo atveju reikia pastebėti, kad taip veikėme ne tik tai su Afganistanu, bet ir su kitomis šalimis partnerimis, nes e, dėrėdamėsi dėl readmisijos mes visada atkreipiame dėmesį ir pažymėme, kad būtina užsimti ir asmenų reintegravimo priemonę procesu. Mes ypač daug dėmesio skiriame padėčiai Afganistane, kuri, o padėtis tikrai sudėtinga, nes Afganistanas susiduria su saugumo srities iššūkiais kiekvieną dieną. Tačiau valstybė, ir tą pripažįsta valstybių narių vyriausybės, tiek bandydamos gražinti Afganistano piliečius, tiek užsimdamos kitais darbais su Afganistanu. Bet dėl reintegracijos galiu pasakyti, kad mes labai atsargiai veikiame. Taip, egzistuoja projektas kuris reintegracijos klausimą sprendžia įvairiais rakursais. Ir pirmiausia, kad tai e, atkreipiamas dėmesys į tai, kad visi reintegracijos projektai turi remtis bendruomenės pagrindų kaimo vietovose daugiausiai dėmesio skiriama Kandaharui, Kabului, Herabo region, rajonams. Mes vykdome drikinimo sistemų įdėgymo projektus, taip pat šiltnamius statome ir juose dirbs aptarnaus tos šiltnamius Afganistaną sugrįžę asmenis. ir yra per tūkstantį sugrįžusių, per pusantro šimto, per penkiolika šimtų tų, kurie m, mm, grįžo gimtasias vietas iš prekeltųjų šalies viduje stovyklų. Mes taip pat e, teikiame tikslinę pagalbą miestams, teikiame, pavyzdžiui, mikrofinansavimo linijas, taip pat remiame startuolius. Dabartiniu metu daugiausiai dėmesio ir skiriame projektų įgyvendinimui tose teritorijose, kur dar galima veikti iki kol ateis žiema. Ir reintegracijos veikla po truputėlį rytinėse pakrantėse sukurs palankesnės sąlygas didesniai daliai asmenų sugrįžti. Bet kitose rajonuose, kur temperatūra krenta gerokai žemiau nulio, tie projektai bus vykdomi vėliau. Da, nebejotinai, kad tokie procesai užtikrins um, gražinimo ir reintegravimo procesų uh, testinumą. Bet su jais yra susijęs ir švietimas, ir mokymas. Mes dabartiniu metu bandome surasti uh, vietas tinkama 73 profesinio mokymo centrams, kuriuose į Afganistaną sugrįžę jo piliečiai galės pradėti mokytis. Mes taip pat steigiame reintegravimuose švietimo centrus. Dabar žiūrime, ar tai nebūtų įmanoma padaryti trijose provincijose, viena iš jų yra Kabulas. Aišku, e, pasigirdo ir kritikos dėl to, kokią kryptimį mes vykdome reintegracijos darbą, bet pastarųjų dviejų metų rezultatai rodo, kad ima, ėmėmės reikalingų papildomų veiksmų. Ačiū. Thank you very much. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį e, Miss Samira Hamidi iš Amnesty International, e, su kuria susitikome e, šiandieną ir ji dirba Afganistane su žmogaus e, teisėmis ir yra atsakinga už Amnesty regioninį e, darbą ir Afganistane, ir už jo ribų. Ir prašau laikyti savo kalbėjimo laiko, nes reikės palikti laiko klausimams ir paprašysiu Europos komisijos kalbėti labai labai aiškiai, kai bus užduoti klausimai. Kai sakote reintegraciją, tai labai prašau jūsų kalbėti ar pasakyti, ar jūs kalbate apie reintegraciją e, žmonių, kurie atvyksta iš Europos ar už iš Europos ribų. Taigi dabar žodis poniai Hamidi. Mikrofon. Yeah, you need to push the button. Yes. In On the right side. No. Yes, perfect. We've got languages to be, tra- you have to be translated, so we. Jūs versite, todėl, jūs busite verčiama, todėl reikia kalbėti mikrofoną. Dar kartą Jums labai dėkoju, ponė pirmininkė, už suteiktą galimybę. Noriu uh, padėkoti e, Libe komitetui už tai, kad pakvietėte Amnesty International ir suteikėte galimybę pasidalinti informaciją, ypač e, kai kalbame apie naujausią informaciją apie e, Afganistano bendrąją ataskaitą. Afganistanas išgyvena kritinį laikotarpį, ypač kai, kai 2011 metais mes E, pradėjome žmogaus teisų e, judėjimą ir tikrai e, mes labai džiaugsimės teigiamų pokyčių, po, teigiamais pokyčiais mūsų šalyje, o jūsų darbas labai daug prisidėjo prie jų ir taip pat švietimas. Švietimas gerėja mūsų šalyje, taip pat labai gerai veikia žmogaus teisų organizacijos, tačiau situacija nebūtinai tokia yra, kaip norėtųsi. Ir Afganistano situacija prastėja kasdieną. E, saugumo situacija pablogėjo e, labai smarkiai ir mūsų Afganistanas yra visur užsipuolamas, e, išpoliai vykdomi kiekviename šalies e, kampelėje ir tiek e, ir, ir ligonės, ir mokyklos, ir netgi įvairios viešos vietos. Ir civilių yra žuvę virš dešimties ir bent E, kiekvienas žmogus bent du kartus buvo užsipultas įvairiose e, regionuose. Ir e, pagal šių metų duomenis 1692 žmonės buvo nu, nu, nužudyti ir virš 3000 sužeisti vien per šių metų šešis mėnesius. Pavyzdžiui, prieš porą mėnesių mokykloje įvyko išpulis ir 34 studentai, e, moksleivė, mergaitės ir berniukai e, žuvo, e, virš šimto sužeisti. Taip pat buvo užsipultas 28 metų žurnalistas, kalbantis penkiomis kalbomis ir labai perspektyvus. Jis buvo nužudytas tiesioginės transliacijos metu. Vyriausybė nesugebėjo padėti aukoms dauguma šeimų yra nukentėjusios, gyvena skurde, nes nesulaukia paramos. Deja, jie Af, af, afganai um, net pačioje šalyje neturi, neturi savo namų dėl vykstančių konfliktų. Kiek iš jūsų iš tikrųjų manote ir esate susirūpinę tų saugumų, kurie buvo priversti grįžti į Afganistaną? Arba uh, Ką jūs taip pat galvojate apie tuos, kurie savanoriškai grįžta? Aš tik ką perskaičiau e, dokumentą dėl bendro kelio į priekį ir e, visiškai yra nepriimtina sužinoti, kad šitas dokumentas nesukuria jokio e, papildomo saugumo grįžtantiems Afganistano piliečiams. Ir E, tai tarytum e, žmonių gražinimas į e, pavojų. Aš norėjau, norėčiau prisiminti Amnesty International rekomendacijas kurios yra parengtos to atas, at, ataskaitos pa, parengtos praėjusiu metu spalį pagrindu. Pirmiausia, bendras toles, E, bendrų veiksmų, e, e, bendrų tolesnių veiksmų deklaracija e, yra parengta bendradarbiaujant, joks e, Afganistano pilietis neturėtų būti e, gražinamas atgal bet kokią kainą. Svarbu, mes visi, kad visi mes susitartume, jog turi būti užtikrintas saugumas. Labai svarbu tą susitarimą peržiūrėti. Amnesty International ragina sustabdyti Afganistano piliečių gražinimą tol, kol mūsų situacija šalyje nepagerės ir žmonės galės būti gražinti oriai ir saugiai. Ir ben, turime bendrą darbo grupę, kuri dirba su um, Afganistano piliečių gražinimo reikalais. E, mes negalime prieiti prie informacijos dėl to, kas vyksta su tais, kurie yra gražinami į Afganistaną. Uh, E, ne, nepamirškime, kad Afganistane visur yra nesaugu. Ir e, galbūt pietų Afganistane yra pavojingiau nei kitur. Ir, e, žmogaus teisų E, deklaraciją reikia visiškai įgyvendinti, e, siunčiant, siunčiant žmonės atgal į Afganistaną. Labai svarbu dirbti kartu su afganais, kurie gyvena tenais ir kurie dirba su Afganistanu iš išorės. Turime suprasti e, vietinę situaciją ir baigdama pabrėšiu, kad Afganistano piliečiai nenusipelno dabartinės situacijos. Ir Jie lygiai taip pat norėtų saugiai gyventi kartu su mylimais žmonėmis. Nepriverskite juos grįžti į Afganistaną ir į pavojų. Dėkoju už užduotus klausimus. E, žvelgiu štai ponę Spinelį, Regis norės pasisakyti. Poniai Spinelį suteiksim žodį, paskui ponoje Užtrevičiui. Prašau, Barbara, prašom. Ačiū. išgirdau tai, ką sakė Europos komisijos atstovas. Jis savo pasisakymą šį susitarimą pavadino darbo tvarkę. Žmonių gražinimo darbo tvarkė, ji paremta struktūrinėmis įvairiomis politikomis. Taip pat išklausiau jūsų apibūdinimą tų įvairių iniciatyvų, kurių buvo imtasi uh, E, integruoti afganams, kurie gražinami į savo šalį. Nemanau, kad e, tie apibūdinimai gali būti patenkinami. Jūs čia kalbėjote apie garantijas, aš manau, kad tai nėra priimtina, ypač jeigu palyginsime tai, kas sakoma, su realybė, kurią mes žinome. Europos komisija taip pat tą realybę žino. Ir žino, kaip vyksta ta repatriacija kaip vyksta reintegravimas. 60, tiksliau 72 procentai repatrijuotų afganų per keletą savaičių apsisprendžia vėl pasirinkti tremties kelią. Pasirodo, be kita ko, kad daugelį Europos valstybių po to, kai buvo pas, paskata iniciatyva Joint Way Forward, padidėjo repatriavimo atveju, jų dabar tris kart daugiau negu per trejus paskutinius metus. Iš Norvegijos, Vokietijos, Prancūzijos ir Švedijos daugiausiai žmonės repatrijuojami. E, šiandien galime sakyti, kad žmonių išsiuntimas yra masinis. 68 išsiuntimai iš E, Vokietijos 28 metų jaunuolis e, nusižudė. Atsiprašau, sako e, pirmininkė, bet kalbėtoja sako, kad apie Afganistaną kalbama per nelyg retai. Mūsų daug valstybių narių, kurios pradėjo karą, kurį aišku pralaimės. Ir tai vyksta nuo 2001 metų, kitaip tariant, daugelį metų vyksta tas karas. Ir nežinau, kaip šiandien be jokio gėdos jausmo, galime žvelgti į veidrodį, priimdami tokio pobūdžio repatrijavimo politiką, kuri apibūdinta šioje iniciatyvoje Joint Way Forward. Atleiskite, kad taip tiesmukai pasisakiau, bet norėčiau gauti atsakymus iš kietus klausimus. Ačiū, Barbie, Barbara. Bet aš norėčiau irgi pirmininkauti taip, kad sulauktume atsakymų į klausimus. Dabar ponui Auštrevičiui suteiksiu žodį. Minutė, prašau nes e, tikrai velksimės labai griežtai, ponas Auštrevičius, dėkoju. Turime be abejo baigti laiku nagrinėti šį klausimą. Komisijos atstovai sako štai, kad e, pabėgėliai iš Afganistano atvyksta ir išvyksta. Galbūt reikėtų keisti paramos schemas. Mes grįžtant kaip turime pakeisti būdą, kaip gražinami žmonės į Afganistaną. Turime pasimokyti iš to, kas yra vykę. Mano klausimas, poniai Hamidė, būtų toks. Tie žmonės, kurie vėl sugrįžta, jie juk būna kažko išmokę, kažką sužinoję, jie neša kažkokią žinę. Kaip jūs bendrą nuotaiką apibūdintumėt tų žmonių, kurie sugrįžta vėl Jie galbūt kviečia kitus žmonės grįžti kartu. Ar yra tai buvę ir anksčiau, regis taip anksčiau nėra buvę. Pone, ponas Foyt, prašau. Dėkuoju. Pone. Ačiū pirmininkė. Kalbame apie tai, kad Europoje mes turime apie 100 tūkstančių prieglopšio prašytojų ir vis daugiau atvyks į Europą. Tačiau Afganistano situacija yra kitokia. Ir E, Afganistanas e, atvyksta e, į daugelį mūsų valstybių narių į daugelį mūsų valstybių narių dėl saugumo, tačiau mes ne, negalime garantuoti savo piliečiams saugumo. Tad kodėl Europoje yra labai daug pabrėžiama, kad reikia gražinti būtent Afganistano piliečius. E, ir mes galėtume, mes negalime garantuoti žmonėms e, saugumo, e, nes jie dirbo kartu su mūsų e, kareiviais. Labai ačiū. Aš manau, kad galėsiu kalbėti trumpai, nes vienas klausimų, kuris kilo pačioje pradžioje, yra toks. O kodėl mes vienpusiškai veikiame Joint Way Forward plano atveju ir kodėl situacija pablogėjo, tai kodėl su Afganistanu pasirašomas tas dokumentas, o ne su, sakykime, Maroku ar kokia kita trečiai šalimi. Tai vienas klausimas. Kitas dalykas, ar tikrai buvo įmanoma prispausti Afganistaną, kad jis sustiktų su tokiu a, pasiūlytų kelių pirmin, bet komisija nebandė prispausti kitų šalių, kad jos irgi pritartų kažkam panašaus. Tai būtų antras klausimas ir pirmininkė beveik pamiršau, ką norėjau, ko norėjau paklausyti, todėl nutrauksiu savo pasisakymą. Ačiū. Tiesiog pasimečiau. Ponas Dorfmanas. Dėkoju pirmininkė. Aš e, e, išklausiau kolegos e, Spinelį ir nenorėčiau aš dabar kištis į tai, kaip dažnai jūs važiavote Afganistaną ar Kabulą. Ir aš važiavau į, mis, į misiją į Kabulą su parlamento delegacija ir buvo kalbama a, tikrai ne apie gražinimą iš Europos. A, e, iš tikrųjų, sav, a, e, jų premjeras sakė, kad tai yra tik tais pašalinis reiškinys, tuo rūpinasi a, vietos institucijos. Būtent iš Pakistano a, gražinimas yra masyvi problema. E, šimtas tūkstančių žmonių a, buvo a, gražinti atgal į Kabulą iš Pakistano. Ir tai yra socialinė problema, kuri a, labai. A, dažnai iškyla visoje valstybėje. Ir e, iš tikrųjų tai buvo, e, tarp jų vyko didžiulis karas, ten vyko labai didžiulis karas, tai buvo e, praėjusio šimtmečio karas. Ir Europos Sąjungoje turėtume kalbėti su Pakistano vyriausybė ir suteikti pagalbą. Galbūt pavyktų pažaboti tokį didžiulį buvusių Af Afgani Afganistano piliečių uh, gra uh, masinį gražinimą iš ka uh, į Kabulą. Gal bent jau iš dalies galėtume mm, įsikišti šitą situaciją. Na, <clears throat> aš stengiuosi uh, laikytis užsirašysiųjų, paskiau suteiksiu žodį komisijai ir poniai Hamidai. Na, Grįžkime prie to, kas prasidėjo prieš dviejus metus. Joint Way Forward. Bet atskleidžia, kad nelydimi nepilnamečiai negali būti gražinami, jeigu nėra konkrečiai nustatomi jų artimieji arba nėra sutvarkyti jų globos klausimai Afganistane. Tačiau pilietinės visuomenės organizacijų atlikti tyrimai rodo visai kitokią situaciją, kad nei kas ieško šeimų, nei sutvarko globos reikalus. Ir Afganistane vaikų a, apsauga puikiai veikia popieriuje, bet a, ne tikrovėje. Todėl kaip komisija užtikrina, kad šis e, straipsnis dokumente Joint Way Forward yra gerbiamas. Dabar kitas dalykas - integracijos e, klausimai yra atskirti nuo e, kitų visų oficialiai pagalbą teikiančių fondų. Kodėl taip yra? Paaiškinkite, jūs aiškinote jau iš dalies, tačiau apie kokius projektus jūs tada kalbėjote ir kokie projektai yra finansuojami iš kitų neplėtrai skirtų šaltinių. Galbūt, jeigu dabar sunku atsakyti, tai prašyčiau tą padaryti vėliau raštu. Joint Way Forward dokumente taip pat kalbame apie galimybę sukurti specialų terminalą tai, e, Kabulo oro uoste, e, kuris priimtų grįžtančius piliečius. Noriu paklausti, kokios pažangos pasiekta jį statant. Ir dar vienas dalykas. Parlamentas turi teisę vykdyti priežiūros funkciją, tačiau faktiškai Joint Way Forward projektai yra nelabai susiję su raida ir plėtra, o daugiausia yra susiję su piliečių gražinimo programomis. Taigi, žodis dabar komisijai, o paskui poniai Hamytai. Ačiū, ponia pirmininkė. Na, kadangi mažai laiko, pabandysiu atsakyti visus klausimus, kiek spėsiu kodėl Joint Way Forward pasirašyta su Afganistanu. Todėl, kad politiniu lygiu buvo sutarta, kad būtina imtis žingsnių ir susitarti su Afganistanu. Tada komisija ėmėsi darbo, vadovaudamasi e, politiniais įsipareigojimais. Kaip mes tvarkome gražinimą Afganistano piliečių iš Europos? Pakartosiu tai, ką anksčiau sakiau ne vienas asmuo iš ES nebuvo gražintas, neatlikus labai išsamaus tyrimo, įskaitant ir a, teisminį tyrimą. Mūsų teismai, o šiais pasitikiu, išanalizuoja kiekvieno asmens bylą prieš įsiunčiantį. O statistiniai duomenys aiškiai parodo, kokia yra tikroji padėtis iš gražinimu iš Europos Sąjungos. 16 metais padedant pro, uh, Frontex agentūrai priverstiniu būdu buvo išsiusti iš ES tik tai 700 afganistaniečių. Taigi dauguma afganistaniečių praktiškai e, grįžta savanoriškai. Bet didesnė dalis grįžtančių ir gražinamųjų į Afganistaną tikrai yra gražinami ne iš ES, o iš kaimininių šalių. Mes iš karto nuo pat pradžių pasirinkome e, tokią darbo modelį su Afganistanu, kad galėtume teikti pagalbą grįžtančiųjų reintegravimui. Dabar dėl e, reintegracijos finansavimo. Visi fondai, kurių lėšos gali būti panaudotos, sudaro apie 2 milijonus, 200 milijonų eurų, įskaitant ir tai, kas skiriama Afganistanui. Visi tie pinigai keliauja į jungtinių tautų agentūra, vietos nevyriausybinės organizacijas, kitas organizacijas, kurios vadovaujasi jungtinių tautų principais ir standartais. Ką, kokias organizacijas aš turiu galvoje? Tai yra UNICEF ir Jungtinių tautų vyriausio pabėgėlio biuras. Dabar dėl nelidimųjų e, mažamečių. Mes patys atlikome tam tikrą tyrimą, kuris pasitelkėme pagalbą NVO ir labai išsamei kartu su valstybėmis narėmis analizavome, ar tikrai yra tokių atvejų, kada mažamečiai buvo gražinti į Afganistaną, pažeidžiant e, priimtus teisinius susitarimus ir sąlygas. Visi gražinimai. Visais atvejais, kai nepilnamečiai buvo gražinami į Afganistaną, buvo gražinami arba į šeimas, arba e, grįžimas buvo savanoriškas. Dabar dėl oro uosto terminalo. Taip, Joint Way Forward dokumente yra pasakyta, kad reikia sukurti, pastatyti naują terminalą, bet uh, valdžia nes valdžia galvojo, kad tokio terminalo reiks, kadangi iš ES atvyks labai daug grįžtančiųjų. Viena vertus, uh, tokie lūkesčiai nepasitenkino, ir e, valdžia per tą laiką, Afganistano valdžia per tą laiką Afganistano. Mes tiesą pasakius e, nieko negirdime šiuo konkrečių klausimų ir Afganistano valdžia neskyrė jokių finansinių išteklių tokio terminalo statybai, e, nors iš dalies jinai turėjo jį finansuoti. Ačiū toliau, pona Hamidė. Aš tikrai galiu uh, būti lanksti, bet Sofija, jūs turite teisę užduoti tik trumpus klausimus. Jūs sakote, kad atsižvelgėte į NVO ataskaitas, bet e, remiatės valstybių narių ataskaitomis. Keista, nes Niderlandų vyriausybė, pavyzdžiui, sako, kad jinai nes, nestebi situacijos šiuo atveju. Ir kitas dalykas, <clears throat> o kodėl Joint Way Forward buvo pasirašyta su Afganistanu. Jūs sakėte labai taip, tarp kitko, dėl to, kad taip susitarė valstybės narės. Labai įdomu. Valstybės narės taryboje yra tik tai viena iš teisėkuros institucijų. Mes esame kita teisėkuros institucija. Bet įdomu tai, kad kai tik tai parlamentas kur nors paprašo, tai jūs nepuolat vykdyti. Kitaip sakant, jeigu valstybės narės paprašo, tai tada jūs puolat vykdyti. Todėl man labai įdomu, kaip jūs įsivaizduojate, kokias funkcijas turi vykdyti Europos komisija pirmininkė. Jūs galite atsakyti komisiją? Na, Aš galiu pasakyti tik tai tiek, kiek e, tai nebus susiję su politika. Dabar antras klausimas, kurį jūs uždavėte, yra iš dalies politinio pobūdžio Europos e, komisija. Um, atsižvelgia į prašymus, kurias gauna tiek ir iš jūsų. Uh, mes teikiame, vadovaudomėsi taisyklėmis visą informaciją, kokią galime e, suteikti ir apie tokių susitarimų dėrybas ir pasirašymą. Dabar dėl to, ar stebima grįžtant, gražintų asmenų situacija toliau. Aš jau sakiau anksčiau, kad yra konkreti sąlyga, pagal kurią turi būti tokių asmenų gyvenimas stebimas kurį laiką Taigi stebėsenos komponentas yra įtrauktas į mūsų projektus, kuriuos vykdome. O tie atvejai, apie kuriuos gali kalbėti NVO arba pilietinė visuomenė, na tai šiuo atveju mes galime pasitikėti tik tai a, vyriausybių narių informaciją, kaip ir Frontexo informaciją, nes a, piliečių gražinimo skrydžiai yra prižiūrimi, yra stebimi Ir būtent taip veikia komisija dabar. Ačiū. Dėkoju. Žinau, kad laiko trūksta. Pone Hamidė, jums paskutinis žodis ir jūs um, atidžiai klausėte parlamento, stengiate suvokti, kas vyksta. Galbūt galėtumėte nušviesti uh, situaciją, tarti paskutinių galutinių žodžių keletą. Thank you. Um, thank you so much. Uh, Ačiū. Grįžtant prie to klausimo, uh, kurį aš minėjau, mes neturime jokių oficialių dokumentų ar ataskaitų apie tų afganų uh, statusą, kurie grįžo į šalį. Uh, Tai, ką aš jums išsakiau, tai yra mano asmeninės žinios e, iš darbo Afganistane ir be abejo e, pokalbių su žmonėmis. Žmonės kiekvieną dieną išvažiuoja tam, kad išgelbėtų save, savo šeimas Ir jie grįžta, gražinami į tą situaciją, kai tenka jiems viską pradėti nuo nulio. Ir tai be abejo turi neigiamą poveikį jų ir jų vaikų gyvenimui ir be abejo saugumo situacija e, labai blokuoja e, galimybės, ką nors pasiekti ateityje. Ir mes e, žinome, kad situacija nelengva. ir kai kurie žmonės e, netgi negimė e, Afganistane, kai kurie žmonės e, labai atsiduria tikrai labai sunkioje situacijoje, neturi jokių žinių ir įsilavinimo. Ir ponė pirmininkė, aš manau, kad tai tikrai labai svarbi ir sunki situacija Afganistane ir aš labai tikiuosi, kad mes visi galėsime uh, E, bendru, bendromis jėgomis išgelbėti daugelio žmonių um, gyvenimus, kurie kasdieną Afganistane susiduria su mirtinu pavojumi. Ačiū. Aš labai dėkoju ir labai noriu padėkoti Libijai už tai, kad suorganizavote šitą diskusiją su, e, dėl Afganistano. Ir mes turime toliau pradėti, toliau tęsti mūsų analizę kartu su Deve komitetu ir stebėti dinamiką Afganistane, įsiaiškinti, ką turime padaryti, kad ateityje priimtume reikiamus sprendimus. Dear colleagues, um, the next item on the agenda is our Gerbiami kolegos, kitas darbo tvarkės klausimas yra struktūrinis dialogas su už migraciją vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingo misijos nariu Dimitriju Avramopoulos. Džiaugiamės jį matydami, kalbėsime apie dalykus, kurie yra girdėti, kalbėsime apie 28-osios viduržėmio jūros darbo programos įgyvendinimą. Džiaugiamės, matydami komisarą mūsų posėdžių salėje ir turėdami galimybę diskutuoti su juo šio dialogo tema. Pirmiausia, suteiksime žodį komisarui, o paskui vyks struktūrinės diskusijos. Komisarė, žodis jums. Uh, gerbiami Europos parlamento nariai, kolegos. Džiugu vėl jūs visus matyti. Mūsų diskusija padeda pasiekti pažangos, nagrinėjant svarbus klausimus ir identifikuoti problemas. Mūsų dialogas, ypač šiandien, yra labai savalaikis, nes mums tai leis nusistatyti tikslus įgyvendinant strategijas tiek saugumo, tiek migracijos klausimais. Migracija ir saugumas yra tos rytis, kurios rūpia Europos Sąjungai. Mūsų politika e, šioje tema, kuria pridėtinė vertė, gelbstimos gyvybės. Ir tai, tie du klausimai yra mūsų vieni iš svarbiausių spręstinų klausimų. Migracija ir saugumas abu klausimai yra lygiavertiškai svarbus. Artėja rinkimai. Svarbu ne tik komunikuoti piliečiams apie pridėtinę vertę to, bet taip pat svarbu komunikuoti apie operatyvinės įmamas, e, pritaikomas priemonės ir rezultatus. Mes norime kurti atitinkamą politinę atmosferą, klimatą e, tuo priešrinkiminiu laikotarpiu. Tad noriu kreiptis į Jūs, į Libę komitetą. Ir dėl visų teisėkūros pasiūlymų pastabas pateikti ne vėliau kaip iki lapkričio mėnesio. Tai leis surenkti reikiamą diskusiją iki sausio mėnesio su tarybai pirmininkaučia valstybė. Žinote, kad laiko nedaug. Ir esu čia tam, kad jūsų darbą paremčiau. Norėčiau pateikti trumpą apžvalgą apie tai, kas vyko pastaruoju metu ir kokie iššūkiai buvo iškilę pastaraisiais mėnesiais saugumo ir migracijos rytyje. Kaip žinote, didelė dalis ES valstybių dėjo pasangas tam, kad būtų įgyvendinti nauji svarbus pasiūlymai, kuriuos tengiame sustiprinti. Jie buvo susiję tiek su prieglopščio politika, tiek su migracija apskritai. Pradėsime nuo prielopščio politikos. Mes visi sutarėme dėl to, kad labai svarbu yra tinkamai įgyvendinti e, ES sienų apsaugos bendrą politiką. Turime stiprinti Europos e, sienų apsaugos tarnybą ir jūrų sienos ir sausumos sienų ir taip pat paremti valstybės narės, kurios E, turi ES išorės sienos apsaugą pasirūpinti. Būtina pasakyti, kad 10 tūkstančių e, asmenų sieks apsaugos tarnybą ir tai iki 2020 metų. Agentūra pasienio apsaugos galės dalyvauti bendrose operacijose ir žmonės siūsti ten, kur to reikia, į trečiasią šalis. Ir tai nebūtinai bus kaiminės Europos Sąjungos šalis. Visą tai priklausys nuo susitarimų, kurie bus sudaryti tarp Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių. Nuo 2021 iki 2027 siūlome padidinti biudžetą iki 3,7 milijardų. Tas padidintas biudžetas leis sienų apsaugos tarnymai įsigyti tokią įrangą kaip lėktuvus, laivus, transporto ratinės priemonės ir e, bus galima tai tarnybų užtikrinti nepriklausomybę nuo valstybių įnašų. Mes nebenorime tokios situacijos, kai operacijų efektyvumai buvo trūk, trukdoma dėl to, kad nebuvo turima reikiamos įrangos, reikiamo transporto ir panašiai. Valstybės narys nesugebėjo tų priemonių laiku pateikti ar nenorėjo to daryti. Tuo pat metu mes siūlome sustiprinti ES prieglopščio paramos agentūrą. Komisijos siūlymas apima tą tekstą, dėl kurio jūs, jūs susitarėt su taryba. Tai turime pradinį teksto variantą. Ši agentūra turi būti tinkamai aprūpinta, kad galėtų greitai ir efektyviai teikti pagalbą valstybėms narėms, e, kai tenka kalbėti apie prieglobšio teikimo procedūras. Agentūra valstybėms narėms turi suteikti pagalbą, įskaitant ir administracinių procedūrų klausimų ir pagal Dublino sistemą. Sustiprinta prieglopščio teikimo paramos agentūra dirbs kartu su Europos sienų apsaugos tarnyba. Bus galima tinksliau suformuoti e, migracijos pagalbos tarnybos, kurios dirbs pabėgėlių prieimimo centruose. E, kai dėl išsiuntimo, vėlgi, tos dvi agentūros dirbs kartu, bendradarbiaujamos, e, sprendžiant dėl pabėgėlių gražinimo. Esu tikras, kad jūs sutiksite, kad tai yra tik vienas migracijos politikos aspektų. Kitas, kuris yra lygiai toks pat svarbus įgyvendinant nuseklę politiką šios rytyje, yra atvirumas ir teisinių kelių gerinimas, e, siekiant tinkamai apsaugoti mūsų ekonomikas ir atsiliepti jų poreikius. Bet prie to dar grįšiu. Kad galima būtų labiau sustiprinti gražinimo politiką, Europos komisija pasiūlė e, gražinimo direktyvą. Ten yra kalbama apie gražinimo procedūras, ir kalbama apie sumažinimą tų kliūčių išsiuntimui. Ten yra numatyti taip pat ir saugikliai, kuriais pasinaudoti galės migrantai. Taip pat didinama parama ir e, pagalba sienų apsaugos tarnybai, kai kalbama apie gražinimą. Taip pat bus teikiama finansinė pagalba pasitelkiant AMIF, e, nes tai padės geriau organizuoti gražinimo procedūras ir padės geriau užtikrinti tų procesų valdyseną. Rugsėjo mėnesio priimtame dokumentų pakete yra siūlomi svarbiausiai sprendimai. Tikslas yra dirbti visais frontais Tad džiaugiuosi dėl to, kad buvo sklandžiai priimtas lybė pranešimai šiais klausimais. Vyko pirma detali diskusija šiuo klausimu su vidaus reikalų ministrais praėjusi penktadienį Luksemburgė. Buvo kalbama apie tai, kaip įgyvendinama prieglopščio teikimo sistemos reforma dabar. Dabar trumpai apie tai. Pasiekti susitarimą įvairiais, dėl tų įvairių elementų E, sprendžiantas e, krizės migracijos rytyje e, buvo ypatingos svarbos dalykas. Kitas svarbus dalykas - Dublino reglamentas jų gyvendinimas. Tik efektyvesnė ir skaidresnė Dublino sistema gali mums pasitarnauti dabar ir ateityje. Aš tikiuosi, kad pirmininkaujantį Austriją ir toliau sieks pusiausviros tarp atsakomybės ir solidarumo ir darybos tikimės prasidės su jumis, su parlamentu, kuo greičiau dėl Eurodak. Džiaugiuosi pasiektų pirminių politinių susitarimų. Pone Makovei atliko puikų ir sunkų darbą, kad būtų galim pasiekti tokios didelės pažangos. Dėl neišspręstų klausimų turėtume susitarti kuo greičiau. Saveikumas mūsų informacinių sistemų yra taip pat vienas iš svarbiausių klausimų. Turėtų būti šie reikiami dokumentai taip pat priimti kuo greičiau. Dėl tų pačių siūlymų, kaip kvalifikacijų reguliavimas, prieimimo sąlygos ir e, perkelimo tvarka, e, jau yra pasiekti pirminiai e, susitarimai dar Bulgarijos pirmininkavimo metu. Tikiuosi, kad pirmininkaujantį Austriją padarys reikiamus likusius pakeitimus ir raginčiau ir jūs toliau diskutuoti su taryba ir galiausiai užbaigti tų siūlymų nagrinėjimą kuo greičiau. Nes reikia pažangos taip pat dėl prieglopščio procedūros reguliavimo. Tikimės, kad taryba susitars dėl darybų mandato, kad prasidėtų trilogai kuo greičiau. Kaip jau sakiau, mums reikia siekti pažangos dėl požiūrio imigraciją, įskaitant ir teisėtą migraciją. Būtina sustiprinti teisėtus atvykimo kelius, kad mūsų migracijos politika būtų efektyvesnė. Labai svarbu, kad sumažėtų nelegalios ir nesaugios migracijos tiems, kuriems reikia apsaugos, reikia suryti sąlygas atvykti regaliai. Kontrolės turėtų būti daugiau ir taip pat, kad dėl darbo migracijos turėtų būti aiškiai apibrieštos taisyklės ir procedūros. E, su ministrais kalbėjome ir primsime sprendimus spalio 12 dieną dėl ES mėlynosios kortelės. Bus kalbama apie jos pridėtinę vertę lyginant su ta, kuri egzistuoja dabar. Taip pat norėčiau paraginti e, visus žengti toliau, kad būtų galima parengti legalios migracijos bandomuosius projektus su pasirinktomis e, Afrikos valstybėmis iki metų pabaigos. Be kita ko, tai bus esminis žingsnis mūsų bendradarbiavimo linkne, linkme, kalbant apie nelegalių migrantų gražinimą. Jeigu norime atrodyti patikimi, ir sulaukti paramos iš Afrikos valstybių, vykdant prevencijos priemonės, kad būtų užkirstas kelias nelegaliai imigracijai, mums būtina sudaryti didesnės galimybės atvykti žmonėms e, legaliai ir sustiprinti tuos legalaus atvykimo kelius. Galiausiai norėčiau kreiptis į valstybės narės ir paraginti jas įgyvendinti e, perkelimo e, įsipareigojimus, kad tai būtų padaryta kaip galima greičiau. Taip pat leiskite paminėti Europos komisijos siūlymą, kuris būtų pateiktas kovo mėnesį pakeisti vizų kodeksą. Siūlymo esmė yra tokia, kad būtų lengviau ir greičiau keliautojams gauti vizą. Tuo pat metu reikia saugumo patikrą sustiprinti. Siūlyme taip pat kalbam apie gražinimo politiką. Ten taip pat pabrėžiama trečiųjų šalių bendratarbiavimo svarba, kad šios būtų pasirengusios priimti nelegalius migrantus. Mes siūlome griežtesnės taisyklės išduodant vizas, kai kurios šalis nepakankamai rimtai bendradarbiauja, priimdamos nelegalius migrantus, mes norime, kad būtų skurti skaidrus tiksliniai mechanizmai. Dabar jau yra pirmininkaujanti valstybė gavusi įgaliojimus daryboms ir aš tikiuosi, kad Libė kuo greičiau priims pranešimą šiuo esminiu klausimu. Dėl vizų klausimo Europos komisija e, su Kanada ir Jungtinė karalystė rengia dokumentą dėl abipusiškumo vizos klausimais. Vizų klausimais. Tad norėčiau dar kartą pasakyti štai, ką žinau, kad jūs sekate šią situaciją. Jums kyla tiek pat susirūpinimo, kiek ir mums. Mes mm, galime pasakyti, kad esame įsipareigoję siekti, siekti konkrečios pažangos, kad šitas apipusiškumo principas su JAV būtų kuo greičiau įgyvendintas. Aš kiekvieną kartą, kalbėdamas su kolegomis JAV, keliu apipusiškumo klausimą. Aš vyksiu į Vašingtoną kitą mėnesį ir Vėlgi, iš naujo dar kelsiu tik klausimą. Formuluosiu viską labai aiškiai ir net kategoriškai. Techniniai kontaktai egzistuoja, jie plėtojami toliau. Ir, kaip jau sakiau, su amerikiečiais bus diskutuojama toliau. Politinis klimatas Vašingtone dėja yra toks, kuris nėra mums palankus. Turime dirbti su tuo, žinoti tai Tačiau dirbame toliau, kad būtų pasiekta pažangos, kuri pasitarnautų visoms valstybėms narėms. Europos komisija ir, kaip jau žinote, tai yra man labai brangus dalykas. Europos komisija yra įsipareigojusi apsaugoti Šengeno erdvę. Mums visiems tai yra labai svarbu. Aš jau esu sakęs ir dar kartą pabrėžiu, kad laikinosios sienos kontrolės priemonės neturėtų tapti nuolatinėmis. Todėl yra labai svarbu susitarti dėl reikiamo balanso, kad būtų užtikrinta viena vertus judėjimo laisvė ir antra vertus saugumas. Būtent dėl to mes pasiūlėme pakeisti Šengeno sienų kodeksą, kuris dabar netitinka dabartinių realijų. Tikiuosi vėlgi, kad Lybė kuo greičiau priims atitinkamą pranešimą, kad galėtų iki metų pabaigos prasidėti trilogo susitikimai šią temą. Pirmininkaujantį valstybę jau turi reikiamą mandatą, ES reikia naujų taisyklių, kad būtų užkirstas kelias piknaudžiavimams ir kad visi veiktų pagal galiojančias taisyklės. Gerbiami bičiuliai, norėčiau grįžti prie saugumo klausimų. E, jūsų indėlis buvo reikšmingas siekiant pažangos ir kuriant saugę Europos Sąjungą. E, mums yra svarbus tas paradigmos pasikeitimas. Mes dabar visi bendradarbiaujam užtikrinti Europos Sąjungos saugumą. Mes e, įveikėme visus tabų ir mes sakome, kad saugumas yra svarbus dalykas. Mums rūpi išlaikyti nacionalinės valstybės. E, grėsmių yra daug, tačiau tuo pat metu mūsų tikslas yra bendras. Ir mums taip pat yra būtina pasitikėti vieni kitais, sprendžiant įvairias grėsmės. Tai, kad mes daugiau negu metus laiko nepatariame po Barcelonos 2017 e, metais didesnių atakų, rodo, kad mūsų pasirinkta strategija yra teisinga. Norėčiau pasakyti keletą pavyzdžių. Mes pateikėme reglamento projektą dėl kovos su teroristiniu turiniu internete. Tai buvo pasiūlyta reaguojant į parlamento ir tarybos iniciatyvą stiprinti priemonės, kurios užkirstų kelią nelegalaus turinio pasirodymų internete. Mes pasiekėm reikšmingos pažangos. E, mes e, identifikavome, kas yra teroristinis turinys, e, pažangos čia buvo pasiekta, buvo kalbama apie terorizmo baisumus Europos Sąjungoje, kurie gali įvykti ir iki tol užsimti terorizmo propagandą internete nebuvo didesnių kliūčių. Dabar situacija pasikeitė. Mes e, pritaikėme tam tikrus žingsnius, kurie užkerta kelią terorizmo eksploatavimo internete. Daugelis įmonių nėra įsitraukusios e, į tų priemonių gyvendinimą. Tačiau saugikliai yra svarbus. E, tai reiškia, kad reikia daugiau reguliavimo susijusių su neteroristiniu turiniu, būtina užtikrinti, kad taip pat bus apsaugotos ir pagrindinės teisės bei laisvės. Mano kolega Julian King taip pat jums pateiks e, savo nuomonę dėl šio siūlymo šiandien dar. Dėl radikalizavimo e, internetu ar ne e, yra taip pat labai svarbus klausimai. Dirbame labai aktyviai tam, kad valstybėms narėms suteiktume papildomą pridėtinę vertę. Mes veikiame kaip praktikai. Valstybių narių e, lygmenį dažnai yra sudarytos struktūros kovai su terorizmu. Ir jos tos struktūros ir dirba daugiausia prevencinį darbą. Norėčiau dar vieną svarbų prioritetą paminėti. Tai yra saveikumas mūsų duomenų bazių, kur kalbama apie saugumą, migraciją ir prieglopstį. Gerbiami kolegos, mums tenka e, atsakomybė tą saveikumą užtikrinti, kad galėtume tinkamai apsaugoti savo piliečius. Labai vertinu pranešėjų pastangas. Ponas Leiners ir ponas Melau bei šešiliniai pranešėjai e, darė viską, kad būtų rasti kompromisai ir tikėkime, kad pranešimas bus patvirtintas kitą savaitę. Pirmininkaujanti valstybė jau turi darybų įgaliojimus. Ir svarbu, kad prasidėtų trilogo susitikimai. Mes taip pat turime išorės veiksmų tarnybos reformą, jau pasiūlymus ant stalo. Taip pat svarbu, kad savo darbus veiktų pranešėjai. E, kai dėl EU lysa dirbama ir prie šio klausimo. Svarbu, kad tas naujasis reglamentas e, būtų aptartas iki metų pabaigos ir patvirtintas taip pat. Leiskite pasinaudoti progą ir padėkoti Jums už atliktą darbą visoje, visose šios rytise. ETIAS ir ETRIX sistemos taip pat turi būti reformuojamos. E, šių siūlymų patvirtinimas sustiprins vidaus saugumą palyg, palengvins keliones ir padės apsaugoti e, ir toliau gyveninti ES vizų liberalizavimo politiką. Nebus perdėta, jeigu pasakysiu, kad išorės sienų apsauga yra šankstinė sąlyga tam, kad būtų galima užtikrinti Šengeno sistemos ir erdvės tinkamą veikimą ir laisvą judėjimą joje. E, nekantriai lauksiu galimybės dirbti kartu su jumis dėl prieigos prie finansinės informacijos, dėl tarp valstybinių veiksmų, renkant elektroninius įrodymus ir tie visi priemonių paketai, kurie apima be kita ko ir rekomendacijas pagerinti e, šaunamųjų ginklų atsekamumą, padės reikšmingai kovoti su teroristais ir nusikalteliais. Tikiuosi, kad patvirtinsite pranešimus šiais klausimais, kad galėtų kuo greičiau prasidėti trilogai šią temą. Taip pat laukiu progos dirbti kartu su ponia Kaufman, kad būtų galima užtikrinti, jog bus sklandžiai priimtas siūlymas dėl kovos su negrinųjų pinigų mokėjimais. E, Ten kalbam apie prevencijos priemonės ir kalbama apie geresnį teisėkros veiksmų gyvendinimą. Na ir paskutinis dalykas, bet toks pat svarbus kaip ir visi kiti, dėl finansavimo. ES fondai e, bus esminis dalykas tam, kad galėtume pasiekti savo tikslus e, visose mano paminėtose politikos rytise. Vidurio laikotarpio vertinimas susijęs su migracijos ir pilopščio fondais suteiks papildomą pridėtinę vertę. Matysime, kaip kas buvo įgyvendinama, kaip buvo naudojamos lėšos. Kaip žinia, migracijos sienų apsaugos ir saugumo srityje Europos komisija yra parengusi labai ambicingą siūlymą ir, pat, ir siūlų jį atspindėti naujoje daugiametinėje finansinėje programoje. Visą tai tam, kad būtų galima tremti finansavimo iššūkius ateityje. Labai svarbu yra dėti tolesnės pastangas tuose paminėtuose srityse ir užtikrinti tam reikiamą finansavimą. Būtina turėti reikiamą lankstumą tam, kad būtų galima tas politikas įgyveninti sėkmingai. Be kita ko, mums taip pat reikia padidinti papildomumą vieniems kitų, su, padidinti tų priemonių papildomumą su kitomis priemonėmis, kad būtų galima panaudoti tinkamai lėšas ES ir su trečiosiomis šalimis bendradarbiaujant, kai atitinka tai ES tikslus. Europos komisija rem šie siūlymus. Mes norime, kad vyktų sklandžios dėrybos ir noriu pasakyti, kad e, kartu su taryba stengsime, kad šie siūlymai būtų laiku patvirtinti. Jau pradėjome nagrinėti naujus teisėkūros siūlymus ir dabar jau yra atėjęs laikas žengti dar žingsnį pirmin e, sprendžiant kitus iššūkius. Aš asmeniškai ir mano tarnybos lauks galimybė ir toliau dirbti kartu su jūsų komitetu, su pranešėjais, e, su Lenars, Fajon ir kitais. Mėly bičiuliai, žinome, kad darbo turime daug, o laiko maža. Jei pažvelgtume atgal koks buvo mūsų pirmas susitikimas prieš keturis metus, kai dalyvavau klausimuose kaip naujas komisijos narys, e, matome, kiek daug kelių yra nueita. Pasakysiu atvirai, kai pradėjau dirbti, man buvo pasakyta, kad man teks sunkiausias komitetas, su kuriuo turėsiu dirbti. O praėjus keturiems metams galiu pasakyti, kad uh, Niekad gyvenime dar nepalaikiau su parlamentarais tokių gražių konstruktyvių darbo santykių. Tad ačiū Jums už tai. Bendradarbiavimas ir įsipareigojimai yra svarbus dalykai, kad galėtume pasiekti savo strategijų gyvendinimo. Mes sutarėm dėl to, kad nėra uh, vienintelio idealaus sprendimo, nei migracijos, nei prieglopščios rytyje. Mums reikia kurti saugę Europos Sąjungą, susitarėme, kad būsime solidaresni, labiau dalinsimės atsakomybę, įskaitant taip pat ir migracijos politikos rytį. Mums reikia aiškių Europos Sąjungos politikų. Ir aš manau, kad per tuos likusius mėnesius ir toliau dirbsime konstruktyviai ir efektyviai. Ir džiaugsiuosi galimybę dirbti kartu su jumis visais toliau. Dėkoju. Um, Dėkoju, komisarė. Aš e, žiūriu, e, kaip elgesi kolego šioje salėje, kol jūs kalbėjote, galbūt kai kas ir pavargė. Na, iš tikrųjų, kalbėjote apie šio komiteto darbo krūvį, bet visas parlamentas iš tikrųjų turi labai didelį darbo krūvį. Ir mes, aišku, artėjame savo, prie savo prie savo kadencijos pabaigos. Ir visgi kiekvienas mūsų nagrinėjimas dokumentas yra tikrai e, ganėtinai kompleksiškas. Aš e, pažadu neatimti iš kolegų kalbėjimo laiko ir visi turės galimybę pasisakyti, kas e, yra sąraše. Reaguojant į tai, ką tik sakėte, reikia uh, užtikrinti, uh, kokia yra parlamento rolė visame tame. mes neturėtume dabar leistis į tas kalbas, kad mes vis, visur nevyksta, neveikiame taip greitai, kaip mums e, dėrėtų. E, ar e, prieglopšio, ar migracijos, ar e, pasienio, su pasienio apsauga susijusių dokumentų srityje. Ir šiame komitete mes turime tokių žmonių, kurie dirbo, pavyzdžiui, su pasienio klausimais, e, turime pranešėją paskirtą, taip pat ponės Argentinį buvo paskirta šią savaitę atsakinga už peržiūrėtos agentūros, prieglopšio agentūros klausimą. Ir Jūs minėjote daugelį kitų dokumentų, pavyzdžiui, pirmąjį balsuosime dėl tarpusavio suderinamumo, tai yra daug iššūkių e, sukėlęs e, klausimas ir ponas Stevens yra pranešėjas už e, neteisėtą turinį internete ir bus nelengva. Mes visą tai paminėjome. Ir e, mes e, nedirbame lietai, ne, nepaskiriame per lietai pranešėjų. E, visi susidurėme su sunkumais ir žinau, kad nelengva atskiriems nariams tai, nuveikti darbus. Dėl vizų abipusiškumo. Jūs gerai pasakėte, tačiau mums reikia sprendimo, e, ta situacija nėra tiesiog lengvai sprendžiama. Ir norėčiau, kad jūs atvyktumėte į susitikimą šio klausimu. Mes turime išeiti iš aklavėtės. Žinome, e, kokia yra mūsų pozicija. Mes žinome, kad jūs lankėtės Vašingtone ir mums reikia iki kadencijos pabaigos išeiti iš aklavėtės dėl Dublino ir prieglopšio paketo klausimų įsprendimo. E, prieš pradėdamas apie tai kalbėti norėčiau pasakyti, kad taryboje kyla problemos dėl kvalifikuotos daugumos ir sutarimo. Jeigu komisija toliau e, laikysis tarpusavio starimo e, klausimo, tai aš neįsivaizduoju, kaip mes galėsime išeiti iš šios situacijos. Uh, Ir turbūt čia esantis parlamentarai supranta, e, e, kokios problemos susijusios su prieglapščio paketu. Man būtų gerai suprasti, ar jūs pritarėte tam ir kodėl, ar mes lauksime to, tos susitarimo taisyklės. E, nes kitaip mes negalėsime, nepasieksime proveržio prieglapščio paketo srityje. Kadangi jau esame aklavėtėje, Norėčiau jūsų paklausti, ar prisimenate sutarties nuostatą. Aš nematau jokio postumio, nepaisant viso sunkaus nuveikto darbo. Ir e, nu, e, tai gali tekti e, dirbti per likusius tris e, mėnesius pirmininkaujant Rumunijai ne visi koordinatoriai yra čia. Prašau ant manęs nepykti. Aš e, suteiksiu žodį koordinatoriams ar jų pakaitiniams nariams. Kol kas žinau, kad EPP norėtų kalbėti, ponas Angl kalbės ponos Mitsila vardu. Kiekvienas gausite dvi minutės jeigu kažką netai padarysiu, tai tiesiog pasakykite. Taigi dvi minutės, tenkitės neviršyti tų dviejų minučių. Pirmiausia, koordinatoriai, o paskui aš paprašysiu komisaro atsakyti. Taigi, Frankai, pirmiausia, jūs, APP vardu, dvi minutės. Dėkoju, Klodai, ir ačiū už tokį e, didelį dėmesį mano asmeniu, nesitikėjau jo atėdamas į posėdį. E, Aš norėčiau pasakyti, kad koordinatorius EPP paprastai nelaukia tokio didžiulio dėmesio. Norėjau paminėti du migracijos politikos elementus, kurie, man atrodo, yra svarbus. Europos komisija pamažu baigia savo įgaliojimus ir, man atrodo, atėjo laikas imtis drąsos, kurios iki šiol galbūt nematėme ir pasigėdome. Norėčiau tą patį pasakyti ir Europos komisijos pirmininkui, kitomis aplinkybėmis, aišku, nes manau, reikia dirbti prie tokių temų, kurios buvo kažkiek paliestos, bet e, tikrai jas įsigilinta nebuvo. Norėčiau paminėti e, legalią migraciją ir Dublino reglamentą. Visi žinome dėl Dublino, kad sistema buvo sukurta be jokio spaudimo. Tokiomis aplinkybėmis ir tokiu laiku, kai turėjome prabangą e, e, veikti be jokio streso. Ši sistema streso sąlygomis netinka, o tam reikia kitos sistemos, tokios, kai, kuri veikia streso sąlygomis. Negalės visi prie tos sistemos prisiderinti ir galbūt reikės uh, paskirstyti naštą tiems, kurie gali parodyti, kad dalis Europos yra solidari ir sugeba priimti žmonės. Tuos, kuriems reikia apsaugos. Legalios migracijos kita tema. Žinoma, ir aš, ir Klodas, ir tie, kurie dirba prie mėlynosios kortelės klausimų. Mes žinome, kad iki šiol pažanga buvo pakankamai ribota. Tokių klausimų kuris nėra ypatingos svarbos, tai jeigu paimtume asmenų skaičių. Buvo pasiekta mažos pažangos dėl tokio skaičiaus žmonių, kurių net neverta minėti. O legali migracija yra dar sunkiau organizuojamas dalykas, bet reikia to imtis, nes reikės, kaip sakoma, panaikinti migracijos šaknis. Mes mėgstame tą pasakymą, bet tam reikia pasiruošti. Mums reikia pasiruošti priimti kasmet tam tikrą kontingentą žmonių Europoje. Tam tikrą skaičių žmonių. Aš nežinau, kiek jų gali būti, bet reikia pasiruošti tą prieimimo schemą legalaus atvykimo įgyveninti. Reikės tokių valstybių narių, kurios bus pasirengusios tai daryti. Kai kurios nebus pasirengusios, nenoriu versti. Tų, kurios nepasiruošė, ir galbūt būtų net pavojinga tas valstybės narės versti ir tiems atvykusiems būtų pavojinga. Iki kadencijos pabaigos pateikime teisėkūros pasiūlymą, kad būtų pasakyta, kiek žmonių priimame, kiek galime integruoti ir panašiai. Kad tie žmonės galėtų atvykti ir kad tai pasitarnautų jiems ir tai visuomeniai, kuri juos priims šalyse, kurios yra pasirengusios tai padaryti. Ir kad tas atvykimas būtų organizuotas ir legalus. Dėkui. Ponas Engels e, patyręs e, koordinatorius kalbėjo ilgiau. Tai yra, neturi patirties, kai koordinatorius kalbėjo šiek tiek ilgiau, tačiau visų kitų prašau kalbėti nedaugiau kaip dvi e, minutės. Aš norėčiau pasakyti komisarui, Uh, jis uh, ėjo į tarybos posėdžius ir prastumėjo tą mėlyną kortelę. Ir aš uh, nematau labai daug susidomėjimo tokia mėlynąją kortelę. Tačiau komisija kalba apie teisinę šaknis, nors ES neturi tų um, teisinių nu, Europos Sąjungoje nėra tokios savokos kaip teisinės šaknis. Mes turėtume įsidėmėti tai, ką sako komisaras. O dabar kitas tikrasis koordinatorius, ponė Sipil. Dėkoju pirmininkė. Vokiškai kalbėsiu. Paklausiau e, pasisakymo ir aš tampu vis labiau nerami ir labiau supykusi nusiminusi. Ponas Avramopolus kalba, kad reikia apsaugoti Šengeno zoną, tačiau aš kes, iš tiesų matau, kad su kiekvienu komisijos pasiūlymu e, reikalaujama iš tarybos įvesti tarybos e, e sienų kontrolę ir e, įdomu, kiek ilgai mes to lauksime ir e, jūs reikalaujate E, to, tačiau man atrodo, kad per penkerius metus mes nieko taip ir nepasieksime. Ir e, mes paprastai galėtume pasakyti, mes to nedarome, galime dar kartą dėrėtis ir dar vienus metus, ir dar vienus, kodėl apskritai e, reiktų žiūrėti mums rimtai Europos Sąjungą, dėl tarpus, tarpusio sudariamumo. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu saugumui užtikrinti. Avramopilas kalbėjo apie tai, kad per suderinamumą mes suderiname labai pro, pro, protingų būdų įvairias duomenų bazės bazės. Man e, atrodo taip suprantama, tačiau tai yra naujos rizikos, nes iš tikrųjų labai daug e, naujų e, duomenų ir, ir, ir, apka, ir kaltinamųjų, ir įtariamųjų, ir aukų ir taip toliau. Visi šitie duomenys bus vienoje duomenų bazėje. Sienas reikia apsaugoti ar ne nuo žmonių, o Tai, kad e, sienos yra kontroliuojamos, yra visiškai tvarkoje, tačiau e, įdomu, kaip tai veiks. Mes nusprendėme dėl Europos e, sienų, sienų stebėjimo, tačiau tai neveikia. Ir nepaisant to, mes dar E, dar, dar daugiau norime e, institucijų įsteigtų. Mes neturime tam nei pinigų, nei personalo, nesuprantu, kaip mes tai padarysime. Taip pat mes kalbame apie e, gražinimą. Gražinimas visada susijęs su prieglopšio sistema, tai yra žmogus gražinamas į kilmės valstybę, jeigu negauna prieglopšio. Tačiau ką mums reikia bendro kelio į priekį programos su Afganistanu? Jie yra gražinami į Afganistaną, negauna e, prieglopščio. E, manau, kad tai niekur neveda, tiesiog turi kažkokį tai e, tikslą, kuris niekur neveda. Mes kalbėjome apie pabėgėlių situaciją Graikijoje ir, ir kitur ir mes. Matome, kad ten yra perpildytos stovyklos, per mažai žmonių perkeliama į žemyną, visur yra korupcija, yra daug nešvarių pinigų ir norėčiau, e, aš, aš apie tai esu daug girdėjus ir kažką komisija pasakytų dėl tokių priekaištų. Okay, thanks, Brigitte, for ECR. Ačiū, EKR vardu, dvi minutės. Ponas Duris. Pone komisarė, ar nemanote, kad atvirumo deklaracijos dėl legalių kelių migrantams yra kartuojamos nuolatos? Jūs tą sakote, Europos komisijos pirmininkas, Taip pat ir tai skatina taip pat ir nelegalią migraciją. Nes kai matoma, kaip auga nuo tos migrantų iš Europos skaičius, tai kelia nerima. Į Europą atvykstantis migrantai dažniausiai dabar atvyksta iš Maroko. Norėčiau paklausti, kokiu priemonių ėmėsi Europos komisija. Ar užmesgė kontaktus su Maroku spręsti tam klausimui, nes tai ne Libijos situacija, tai nėra kažkokia nestabili rinka ar kariaujanti šalis. Tai yra provakarietiška valstybė, artima Europos Sąjunga ir man atrodo, nesunku turėtų būti įtraukti Maroką į bendradarbiavimą, kovojant su nelegalia migracija. Trečias mano klausimas. E, koks būtų tų keturių darbo metų migracijos rytie galiausiai įvertinimas. Aš neklausiu apie tas priemonės, kuriemės Europos komisija dalyvaujant ir mums, bet noriu klausti apie ES situaciją. Ar mani, manote, kad mūsų sąjungos situacija migracijos rytyje šiandien yra geresnė nei 2014-aisiais, ar ne? Dėkoju. Ačiū. Alda. Vardu Natalė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jūs gui atstovaujate? Ne, ne, atsiprašau, aš tiesiog jau pavargau, sako pirmininkas. Natalį, prašom, žodis jums. Dėkoju, Klodai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisarui, kad atvyko į mūsų posėdį. ačiū jam už parodytą ryštą kalbėti tais visais klausimais. Aš pritariu visiškai tiems iškeltiems klodo klaustukams. Jis kalbėjo apie atskiras perspektyvas susijusias su konsensuso siekiu. Taigi, e, sukamasi vietoje ir nejudama į pirmintais visais klausimais toks įspūdis susidaro. Kartais gali pradėti varginti toks, nor, toks e, blokavimas tų klausimų, o, pažiūrėk, kad ir mėlynosios kortelės klausimas. Matome, kad nieko nevyksta, tiesiog dviveitiškumo apstu ir iš e, valstybių narių pusės ir iš tarybos. Tiesiog norėčiau paklausti, jūs pateikėte savo pranešminę e, informaciją, kad Ši sistema bus stiprinama e, siekiant pagerinti pabėgėlių legalų atvykimą Europos Sąjungą. Šį rytą, be kita ko, tai, ką girdėjome, e, mums patvirtino e, tas tendencijas, kurios įstoja dabar. 17 metais migrantų atvykstančių sumažėjo kai kur iki 40 procentų lyginant 2015-2016 metais. Mažėjimas pastebimas ir toliau. Tačiau situacija pasienyje ir toliau kelia susirūpinimą. E, Graikija e, ir toliau tebe patiria per nedik didelį pabėgėlių spaudimą. Ir e, labai daug dar lieka spręstinų klausimų. Ir mums sakoma, kad dažnai susidurime su žmogaus teisų pažeidimais. Apie tai praneša daug nevyriausybinių organizacijų pažeidžiamos labai grubiai žmogaus teisės kai kuriais klausimais. E, nukenčia labiausiai pažeidžiami žmonės ir pirmiausia vaikai. Tie žmonės išsiunčiami jie, tai ir tai yra dramatiškas sprendimas jų atžvilgių. E, jūs žinote, kokia yra problema. Problema yra taryba. E, nuolatos blokuojamas klausimų sprendimas, tai trukdo įgyveninti reformą, kuri turėtų būti daug efektyvesnė. Norėčiau išgirsti jūsų atsakymą į štai tokį klausimą. Kiek jūs turite veiksmų laisvės toje situacijoje? Kiek kaip komisijos narys jūs galite efektyviai spręsti tuos klausimus? Jūs daug kartų sakėte, kad jūs e, su pasitikėjimu žvelgėte į situaciją, tad kiek turite veiksmų laisvės? Okay, thanks, Natalie. Ačiū, Natalija. O guoja e vardu Barbara Spinelli. Pakeis. Ne, nežinau, kažkas man viskas galvoje painiojasi, sako pirmininkas. Aš tiesiog e, norėčiau, kad e, į protokolą būtų įrašyta, kad aš vis tik suteikiau žaliesiams vardą ponės Argentinį. Pirmininkė, na, vertinu jūsų pastangas. Uh, Pirmininkė, klausantis komisaro stangiausi suskaičiuoti, kiek kartų jis pasakė, kad tikisi, jog treito dėrybos baigsis iki rinkimų. Na, tiesą pasakius, nesu tikra, ar mes sugebėsime komisijai padėti, nes labai daug dokumentų stringa ne dėl to, kad mes jiems nepritariama dėl to, kad jie stringa jau ministrų taryboje. Todėl, kaip komisaras sakė, preliminarūs susitarimai buvo pasiekti dar pirmininkaujant Bulgarijai ir tikėsi, kad pirmininkaujanti Austrija tik tai pateiks papildomų elementų. Tada aš nesuprantu, apie ką mes kalbame. Jūs kalbate apie, kalbėjote su kolega Mokalvei, bet yra ir kitų labai gertinų kolegų iš GUE ir kitur, kurie stengiasi susitarti su taryba dėl perkelimo programų. Ir tai nėra papildomi elementai, kitaip sakant. Aš ką suprantu, arba iš vis neįmanoma susitarti, arba mm, tas susitarimas buvo pasiektas dar pirmininkaujant bulgarams, ar kaip. Tokia yra tikrovė, nes aš manau labai svarbu gerbti nuostatą, kad tai turi būti uh, bendras dokumentų rinkinys ir nėra reikalo čia kalbėti apie kažkokias išlaipinimo platformas, nes esą pasakius labai įdomu, kokios naujos idėjos gims kitą savaitę e, be išlaipinimo platformų. Bet esą pasakius, ne, išvelgiu galimybės didesniems pasikeitimams. Taip pat jūs sakėte, kad egzistuoja tam tikri teisiniai svertai, kurie gali padėti apsaugoti žmonės ir tuo pačiu a, paspartinti mūsų ūkio plėtrą. Nežinau, ar verta tą temą plačiau kalbėti. Taip, tie žmonės gal ir reikalingi mūsų ekonomikai bet aš manau, kad reikalinga bendradarbiauti daug sažiningiau su trečiosiomis šalimis. Jeigu mes negalime pasirašyti oficialiai redmisijos susitarimų, tai tai reiškia, kad mes neturime teisinių priemonių. Todėl gal jūs norėtumėt pakomentuoti visus tuos teisinės priemonės, kuriomis galime pasinaudoti, bet nekalbėkite, prašau, apie perkelimo programų gyvendinimą. Na ir ponia Spinelė, guoja vardu. Ačiū, ponia pirmininkė. Na, aš kalbėsiu apie migraciją ir konkrečiai tam tikrais klausimais, kurie man rūpi ir tikiuosi, kad komisija atsakys. Pirmiausia, tie didžiausios sankopos taiškai. Prieš keletą metų Graikijoje iš salų į žemyną buvo perkelta nemažai žmonių buvo sukurti tie registracijos e, centrai, tačiau situacija nepagerėjo. Ar netrodo, kad reikėtų peržiūrėti pačių registravimo centrų idėją ir labiau panaudoti teisėtai migra... teisėtos migracijos reikalams? Mes ir toliau kalbame apie dalykus, kurie neegzistuoja, nes taryba jiems nepritarė. Melinosios kortelės sistema. Jau sakėme, Klod Morės, kuris yra pranešėjas, jau e, pasisakė tą temą, bet aš noriu jūsų paklausti. Tai gal geriau tada iš karto pasmerkti tai, kas vyksta taryboje. Kažkas tai turėtų padaryti, nes galiojant visuotinio sutarimo taisykliai niekada nebus įmanoma susitarti nei dėl vieno e, prieglopščio rinkinio dokumento. Dabar humanitarinės vizos ko, mūsų komitetas balsavo už tokias vizas. O ką komisija toliau darys? Dar vienas dalykas. Sienų uždarimo uostų, jūrų uostų uždarimo politiką, kaip pavyzdžiui, kad pasielgė Italija. Visai teisėtai kritikuojama tokia politika, bet ką jūs ketinate daryti? Ar jūs negalvojate, kad tai yra neišvengiama valstybių narių priimtų sprendimų, komisijos priimtų sprendimų pasiekmė, nes politikos nebuvo nacionalizuotas, galų gale žlunga Dublino sistema ir ne, irgi nesusitarima, o galutinis terminas dėl dėrybų dėrybų um, taryboje neišvengiamai artėja. Na ir dar vienas klausimas. Man atrodo, kad reforma siūloma, bet visiškai nesiūloma uh, reformuoti Frontexo paieškos ir gelbėjimo tarnybą, nesiruošiama ją stiprinti. Tai kas e, gelbės tuos e, žmonės, kas užsims paieškos darbais, nes dabar visos NVO, kurios e, užsijima tuo, yra laikomos vos nenusikalstamomis organizacijomis. Pirmininkas, na, aišku, taip yra ir pranešimas rengiamas dėl perkelimo viduje asmenų, bet aš norėčiau, kadangi nėra pranešėjos, paklausti, kada komisija ketina a, vis tik tai skirti tuos pažadėtus pinigus perkelimo es viduje programoms vykdyti. Kolegos, pasisakė koordinatoriai. Iš vis yra dar aštuoni kolegos, kurie nori pasisakyti gal dar ir daugiau norės pasisakyti, bet atrodo, Sofija, jūs norite kalbėti, klausė pirmininkas, kągi tada devyni. Tai gal pirmą mes išklausykime bent jau dalį atsakymų į koordinatorių klausimas. Komisarė, žodis jums, nes laiko dar turime, bet labai prašau jūsų gana, kaip galima trumpiau atsakyti, nes dar yra devyni kolegos, kurie nori pasisakyti na, padary, stengiuosi elgtis kaip galima geriau, kai man meta iššūkį. Jūs sakote, kažkas sakė, kad po keturių metų bendro darbo, tiesą pasakius, mes visi pavargome, bet kita vertus e, turime dar energijos ir ryšto pasiekti numatytų tikslų ir ištesėti savo pažadus. Aš negaliu pasakyti, kad labai gerai bendradarbiaujama, bet ES visgi laikosi todėl, kad vyksta bendradarbiavimas. Jeigu taryba nespėja paskui parlamentą, na, e, tai gal netaip ir blogai pačiai Europai, bet mes esame ten, kur esame. Ir turime dabar gaivinti bendradarbiavimą ir uh, dirbti, kad pasiektume galutinio savo tikslo. Todėl vis tik aš lieku optimistų ir tikiu, kad sugebėsime pasiekti tai, ką numatėme. Taip pat man labai smagu dalyvauti konkrečiai temai skirtame posėdėje ir jeigu jūs man um, pateiksite kitas datas, kada tai bus, aš pasistengsiu uh, prisitaikyti. Jūs kalbėjote apie uh, e, abipusi vizų panaikinimo susitarimą su JAV, bet jūs puikiai žinote, kad tai nelabai lengva pasiekti. Mes bandome spausti amerikiečius, bet kita vertus vizų sistemos panaikinimui yra reikalavimai, kuriuos reikia vykdyti. Pavyzdžiui, bendradarbiavimas saugumos rytyje ir atitinkamai mažesnis neteisėtai pasiliekančiųjų skaičius. Visą tai išdėsėta Junktinių valstijų teisėje. Mes savo ruoštų dirbame, kad likusios vizų režimą turinčios valstybės narės galėtų prisijungti prie bevizio režimo programos, bet jos tą galės padaryti tada, kai tenkins Amerikos teisėje nustatytus reikalavimus. Mes turime pripažinti, kad Vašingtono į saugumą orientuota politika nėra palankiausia pažangai pasiekti artimiausių laikotarpio. Tačiau, kaip aš jau anksčiau sakiau, mes ginklų nesudėjome. Ir a, sieksime <clears throat> visiško bevizio režimo visai Europos Sąjungoje. Bet mes turime galvoti ir apie galimą savo veiksmų pasiekmes mūsų santykiams su JAV. Taip, mes viena vertus turime siekti savo tikslo, bet kita vertus mes esame atsakingi apmastyti ir galimas neigiamas pasiekmes. Ir e, komisija šiandieną tikrai negalės priimti deleguotojo teisės akto, jeigu nežinos, kad tas deleguotasis teisės aktas leis pasiekti pažangos. Kita vertus, tokio teisės akto prieimimas gali pabloginti padėtį. Tai, ko mes pasiekėme darybose su Kanada ir kitomis šalimis, rodo, kad labai apčiuopiamo rezultatų tikrai įmanoma pasiekti, naikinant laipsniškai vizų režimą. Bet tam reikia neįstrų, o gerai apgalvotų diplomatinių kontaktų. Kitaip sakant, mes turime orientuotis um, į galutinį rezultatą, ir penkios valstybės narės, kuriams dabar taikomas vizų režimas, turėtų prisijungti prie bevizio režimo programos. Nebejotinai šis klausimas bus aptartas mano rengiamoje kitoje ataskaitoje. Dabar dėl kvalifikuotusios balsos daug, balsų daugumos principo taikymo prie glopščio dokumentų rinkinio atveju. Aš jau savo jums siūstame laiške aiškinau, kad mes panalizuosime e, tokio balsavimo principo įvedimo galimybės. jau keturi mėnesiai, kaip aš raginau tarybą e, susitarti dėl um, prieglošio sistemos reformos. Diskusijos tebe vyksta, kaip jūs žinote, o mes iš savo pusės darome viską, ką galime, kad pasiektume kuo greičiau realios pažangos. TVR ministrai posėdžiaus šią savaitę vėliau Liuksemburgė ir labai tikiuosi, kad ten bus pasiekta pažangos, nemažai tikiuosi pažangos, kad bus pasiekta ir Europos vadovų taryboje. Pirmininkaujanti Austrija tikrai imasi visų pastangų įmanomų, kad taip būtų. Dabar dėl melinosios kortelės. Jeigu bus parodyta reikalinga politinė valia, ją parodyti turi abipusės, tai tada, manau, bus įmanoma atnaujinti dėrybas ir susitarti susitarti dėl tokios sistemos, kuri duos papildomos naudos Europos Sąjungai. Jūs paskirėte vieną labiausiai patyrusių pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų. Ir mes labai konkrečiai raginame tarybą, kad ji peržiūrėtų savo poziciją dar kartą ir kad tikrai vadovautųsi Europos Sąjungos interesais, nes tai būtų uh, europinė sistema kuri leisto Europai leisto atvažiuoti Europai reikalingiams darbuotojams Europos Sąjungą. Iš tiesų, galvojant apie tai, kokių trūksta įgūdžių mūsų darbo rinkoje, mes matome, kad uh, reikia, ko gero, sudarinėti tam tikrus susitarimus. O mūsų pasiūlymas suteikia valstybėms narėms pakankamai galimybės lankščiai veikti ir prisitaikyti, pritaikyti nacionalinį lygių sistemą prie savo darbo rinkos sąlygų, pritraukiant darbuotojus iš trečiųjų šalių. Aišku, valstybės narės išlaikys visišką kompetenciją priimdamos sprendimą, kiek um, aukštos kvalifikacijos migrantų darbuotojų jiems reikia. Aš ketinu labai rimtai šią temą kalbėti, su, susirinkus penktadienį TVR ministrams. Pana Zibel, galiu pakartoti tą, ką sakiau viešai ir šioje salėje. Mes nepritarė tam, kad Šengeno erdvėje būtų atkurta vidaus sienų kontrolė. Tai būtų tiesiog žingsnis atgal. Tokia yra mano ir asmeninė nuomonė. Todėl mes ketiname toliau kalbėti ir dirbti su Šengeno erdvės valstybėmis narėmis, kad ten, kur įvesta sienų kontrolė, ji būtų laipsniškai panaikinta ir kad ją, ji būtų pakeista alternatyviomis priemonėmis, pavyzdžiui, asmenų poli, pol, policija galėtų tikrinti atitinkamuose pasienio regionuose žmonės. Mes apie tai kalbėjome 17 metų spalį. Mes labai palaikome glaudžius ryšius su šešiomis Šengeno valstybėmis narėmis, kuriuose tuo tarpu taikoma laikina kontrolė prie vidaus sienų. Bet mūsų pozicija nesikeitė. Mes norime, kad Šengeno zona finans, e, funkcionuotų taip, kaip jinai turi funkcionuoti. Ir mes pasiūlėme pakeitimą, kuriuo tikrai nebandome legalizuoti dabartiniu metu susiklošysios padėties. Mūsų pasiūlymas kaip tik siūlo gerai suderintą variantą Nes, aišku, mes turime atsižvelgti valstybių narių teisėtus lūkesčius, ypač į, teis, į tų valstybių narių, kurios labiausiai kenčia šiuo metu. Laikinas vidaus sienų kontrolės įveidimas tai yra išimtinė kraštutinė priemonė. Nes jos poveikis laisvam judėjimui turi būti kaip galima mažesnis. Kaip aš jau sakiau, yra alternatyvių priemonių. Galima, būti, galima būtų a, sustiprinti policijos kontrolę, bet svarbiausia, kad turi bendradarbiauti ir pasienio tarnybos. Valstybės narės nuolatos įvertina, a, kaip veikia a, vidaus kontrolės sistema. Ir atlikdama šį darbą bendradarbiausiu kitomis valstybėmis narėmis. Bet mes visada raginame valstybės narės nesijimti nepagristų, nepateisinamų priemonių šioje srityje. Dešimt tūkstančių. Dešimties tūkstančių pasiūlymas tai yra didelis pasiūlymas ir tiesiog rodo, kokį darbą reikia atlikti. Dabartiniu metu Europos pakrančio agentūros darbą užtikrina kiek daugiau nei 7 tūkstančiai darbuotojų. Bet jų pajėgumus sustiprina dar valstybių narių skiriami pasienio tarnybos pareigūnai, jų viso yra apie 100 tūkstantį, Taip pat jie yra skiriami ir greito reagavimo būrius. Daugiau valstybės narės negali pakol kas um, prisidėti, bet valstybės narės turi išlaikyti dabartinį pagalbos uh, lygį, o ateityje jį ir didinti. Taigi mes uh, turėsime ką čia nuveikti. Ir galiausiai situacija Morijoje. Aš žinau, kad yra tikrai sudėtingą situaciją ir Graikijos valdžiai mes nekartą sakėme, kad Morijoje klostosi labai sudėtinga situacija ir atitinkamom agentūroms e, agentūras raginamas pręsti tas problemas bei e, padėti pašalinti trūkumus. Mes palaikome nulatinį glaudų ryšį, galvodami apie tai, ką daryti toliau, kad e, situacija pagerėtų. Prieš porą savaičių vėl laikiausi Graikijoje, kur svarstėme migracijos e, srautų valdymo klausimas. Mūsų sutikau su visais su šias rytimis susijusiais kompetitingais ministrais ir galiausiai mums pavyko susitarti Tikėkime, kad tas susitarimas padės pakeisti padėtį, nes dabartinė padėtis yra tiesiog gėda mums visiems. Mes darome viską, ką galime iš savo pusės, kad padėtume Graikijos vyriausybei. Bet apskritai, tai jūs žinote, tai yra mūsų visų bendra atsakomybė už migrantų srautų valdymą. Ne tik tai Graikijos administracijos atsakomybė. Jūs kalbėjote apie registracijos centrus ir ar mums jų toliau reikia ar ne. Bet pagalvokite, o kas būtų nutikę, jeigu tokie centrai nebūtų įsteigti? O kas būtų, jeigu jie būtų atsiradę pačioje krizės pradžioje? Tikriausiai gal krizę būtų buvę lengviau sutvarkyti. Italija čia kalba, bet jinai maž menkai išmano kaip veikia a, e, tie registracijos centrai. Mums reikia tokių centrų, mums reikia Europolo, mums reikia a, e, kitų agentūrų, mums reikia visų, kad galėtume susiduroti su padėtimi ją tinkamai įvertinti. Tuo registracijos centrų mums tikrai reikia, nes jie galų gale davė teigiamą rezultatą. ir 95 procentai atvykstančiųjų Graikijoje yra daktiloskopuojami ir yra imami jų biometriniai duomenys, lygiai e, taip pat ir Italijoje pirmininkas. Nu, žinote, nenorėčiau, kad mes um, toliau vaikščiotume ratais, kalbėdami apie vieną ir tą patį, tuo labiau, kad yra kolegos, kurie nori pasisakyti. Kolegos, aš tikrai labai vertinu mūsų diskusiją, nes mes bandome apriepti labai skirtingų dokumentų rinkinius iš skirtingų sričių, bet svarbiausia dabar kelti pagrindinius klausimus. Ir prašau visų pasisakančių laikytis dviejų minučių limito. Dėkuoju, pirmininkė. E, džiaugiuosi komisijos veiksmais ir be abejo e, tuo, kad jūs e, ginate sus, globalaus susitarimo straipsnį The Globe. Ir aš žinau, kad komisija nori būti to dalimi ir jūsų veiksmai yra riboti, tačiau mes padarysime viską, ką galime, kad jūs palaikytume. Toliau dėl prieglopšio agentūros Šiame komitete šį rytę aš sakiau, aš nesu, kad nesuprantu, kokie yra komisijos ketinimai. Nuo praėjusiu metu birželio mes turime naują pasiūlymą, ką mes norime juo pasiekti iki naujojo reglamento galutinio įsigaliojimo. Ir taip pat dėl informacinių sistemų turiu klausimą. Kaip žinote, e, tos informacinės e, sistemos padvigubėjo. Ir jos e, laikui bėgant daugiau suteiks saugumo mūsų piliečiams. Aš ketinu sukurti tokią sistemą, kuri Um, veiks geriau, kuri geriau galės gyvendinti savo e, tikslus. Ir aš mačiau dokumentuose šiandieną, kad e, komisija e, prašo mandato iki metų pabaigos. Ko komisija siekia, ar nori užsitikrinti savo palikimą, turime būti tikri, kad pati sistema savaime nėra e, tikslas. E, mes turime tiesiog pagerinti tą sistemą, kad ji užtikrintų šiandieno geresnį e, funkcionavimą ir mūsų piliečių saugumą padidintų. Ar jūs manote taip pat? Dėkoju, ponia Koelo, už tai, kad laikėtės savo laiko. Visų prašyčiau to daryti, nedaugiau kaip dvi minutės. Ačiū pirmininkė, ponė Lundberg. Dėkuoju komisarui, e, kad atvykote. Kaip jau sakiau, jūsų kontencija nėra paprasta, ypač kai reikia spręsti migracijos klausimus. Nemažai migrantų atvykus, e, atvyko, atvyko į Europą, tačiau per pasarosius porą metų jų sumažėjo. Tačiau mums, mus šantažuoja Turkija, mes turime jiems sumokėti didžiulius pinigus, kad e, jie sustabdytų e, priekeivių žmonėmis kurie perveža pabėgėlius per viduržėmio jūrą. Ir jie rado, pabėgėliai taip pat rado kelių iš e, Libijos į Italiją. ES bando apmokyti Libijos e, pasienio e, pareigūnus, tačiau, kad užkirstų tam kelią, tačiau nelabai mums pavyksta. Matome, kad dabar daug pabėgėlių atvyksta iš Šiaurės Afrikos į Ispaniją ir Ital Italijoje e, vidaus e, reikalų sekretorius nusprendė, kad jau pakanka. Ką galvojate daryti Dublino reglamento rėmuose? kai žmonės dabar miršta viduržėmio jūra ir, jūroje ir tokių žuvusių šią vasarą buvo daugiau nei praėjusiais metais. Uh, Aš jau sakiau anksčiau ir pakartosiu. Pats laikas mums pasižiūrėti į Australijos pavyzdį. Raskime sprendimą, kuriuo, pagal kurį žmonės turėtų teisės kreiptis dėl prieglopšio trečioje šalyje ir kartu su žmogaus teisų, jungtinių tautų žmogaus teisų agentūra mes turėtume rasti sprendimą mes tokiu būdu galėtume užkirsti kelią nelegaliai migracijai ir padėtume tiem žmonėms, kuriems pagalbos reikia labiausiai. Dėkoju. Visų prašau laikyti dviejų minučių laiką. Dėkoju, komisarė. Mes visi turbūt sutinkame su tuo, kad e, bendros Europos e, prieglopščio sistemos aptarimas e, problemos neišspręs ir turbūt nei, e, e, e, nei valstybės narės taryboje nesistengia rasti bendro sprendimo, nei kiti. Ir turbūt tai yra pati didžiausia problema mums visiems. Manau, kad ir komisijoje, ir parlamente mes sutarėme dėl strategijos ir ją labai gerai pristatėte per savo kalbą New York'e. Kita vertus, mes visi žinome, kad paraiškų skaičius didėja, tačiau taip pat ir daugėja politinio manipuliavimo. Ir apie tai ir sukasi visa diskusija apie migra migracijos politiką. Taip, prieglopšio politika yra tikrai esminis dalykas ir aš būčiau labai laimingas, jeigu mes galėtume e, pasistumėti į priekį šio klausimu. Mes daug kalbėjome apie e, sienų valdymą ir mes niekada e, nekalbėjome apie socialinės integracijos svarbą. Taip, tai yra valstybių narių e, kompetencija. Kita vertus, mums reikia bendro Europos socialinės integracijos modelio ir daugiau teikti paramos socialiniai integracijai. Taip pat, kalbant apie gražinamus žmonės, Tai yra labai svarbu. Mes suprantame to politinės pasiekmes, tačiau mes turime galvoti apie tai, jog tie žmonės turi būti reintegruoti savo pačių šalyse, nes kartais jie už šalies būna praleidę e, dviejus, trejus metus. Mes turime padėti ir tame integracijos procese. Dėkoju. Ačiū. Dabar Silvigion. Ačiū, ponė pirmininkė. Pane komisarė. Norėjau pasakyti, kad aš pritariu mūsų pirmininko Claude Morais pozicijai dėl Europos parlamento pozicijos. Jūs labai entuziastingai kalbėjote apie savo siūlymus, bet man atrodo, kad tarybos partneriai nėra tokie entuziastingi ir nenori eiti taip toli, kaip jūs sakote. Daug susitikimų vyko pastaruoju metu, kad būtų galima po birželio mėnesio aukščiausių lygių susitikimo įgyveninti primtus sprendimus atrodo, kad jie liks negyveninti, nes aukščiausių lygių susitikime valstybės narės e, baksnojo į nesutarimo klausimus. E, kalbame apie politinę krizę, ne tik migracijos krizę. Aš norėčiau pasakyti štai, ką jūs esate susitukę su vidaus reikalų ministru prieš savaitę jis nebuvo pakeistas dar tas žmogus ir noriu paklausti, ką Jūs manote apie situaciją. Ar manote, kad tarp Italijos ir Prancūzijos, Nigerijoje sukurti, ta idėja sukurti bendrą misiją padės išspręsti tarp tų šalių egzistuojančius nesutarimus dėl prieimimo uostuose pabėgėlių? Kokiu apčiuopiamų rezultatų tikitės Dublino reglamento reformos rytyje ir ką manote apie humanitarinių laivų buvimą viduržėmio jūroje? Ir kaip manote, kokią nuomonę turite dėl to, kad laivų akvarijus draudžiama plaukoti dėl to, kad nebeturi jokios valstybės vėliavos tas laivas? Dėkoju, ponas Koster. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiamas komisarė, norėčiau e, susitelkti į viduržėmio jūros e, žmogiškąją katastrofą. Ir e, tai dabar turbūt siena yra e, mirtiniausia visame pasaulyje. Ir mirčių skaičius yra didesnis nei bet kada. Viena iš priežasčių yra Italijos vyriausybės uosto blokavimas. E, vidaus reikalų ministras Salvini uždraudė ne tik įplaukti privatiems gelbėjimo laivams, bet taip pat ir keleiviniams, krovininiams laivams, kurie atvyksta į Italijos uostus. Ir e, jis pradėjo e, dirbti birželio mėnesį kaip vidaus reikalų ministras ir nuo to laiko smarkiai padidėjo e, mirčių skaičius nuo 3 iki 8 per dieną. Ir visgi dar yra daug ir neregistruotų atvejų. Kągi daro komisija, kad užtikrintų, jog Italijos vyriausybė atliktų savo pareigą ir iš naujo atvertų savo uostus. Be to, trys gelbėjimo laivai um, Maltoje buvo suimti be jokio teisinio pagrindo, jo, juose dirbo tarptautinės gelbėjimo organizacijos. Pasižiūrėkime į dabartinę situaciją. Daugiausia tai yra savanoriai ir jiems užkertamas kelias, išge, e, neleidžiama išgelbėti pabėgėliams, kurie likus keliems kilometrams nuo uh, kranto žūsta jūroje. Ką galite padaryti, kad uh, tie laivai būtų gražinti į e, gelbėjimo zoną. Ar jūs derate su Maltos valdžios institucijomis, kad įsiaiškintume e, teisinį pagrindą, kodėl buvo sustabdyti šitie laivai? E, Ir dabar tos organizacijos, kurios padeda, e, yra kriminalizuojamos. Kita vertus, jūs labai gerai žinote, kad Europos parlamentas paskyrė e, e, paieško nominavo paieškos ir gelbėjimo organizaciją Sakarovo premijai gauti. Dėkoju. Pone σε αιτήσια βάση μεγάλα ποσά για την υποδοχή. Dėkuoju. Daug lėšų buvo investuota į šių problemų sprendimą, kad būtų suteikta pagalba pabėgėliams ir, migra ir migrantams įvairiose vietose, kur tie žmonės patenka. E, nevyriausybinės organizacijos dažniausiai tvarkėsi su skirtomis lėšomis, tačiau situacija e, negerėja pabėgėlių primimo centruose. Jūs sakėte, kad e, situacija prasta. Mes jau girdėjome viešų kaltinimų dėl to, kad Europos lėšos tvarkomos neefektyviai. Ar negeriau būtų Vietoj to, kad būtų samdomos tos tarnybos, įtraukti tiesiogiai ESO arba išorės veiksmų tarnybą, kad šios užsimtų tų lėšų, tų prieimimo centrų tvarkymų ir administravimų. Tai būtų galima labiau tiesioginę kontrolę ES institucijų išlaikyti. Ką manote apie tai? Prašau, kolega Foyt. Dėkoju, pirmininkė. Mes dabar keliame čia tris temas. E, komisarė, jūs kalbėjote apie e, neteisėtai atvykusių migrantų e, gražinimą. Ar galite įvardinti skaičių, kiek yra nelegaliai migrantų, atvykusių migrantų Europoje ir kas jūsų galva bus, kiek jų bus gražinta iki jūsų laikotarpio, kadencijos laikotarpio pabaigos ir Antras klausimas. E, jūs kalbėjote apie mėlyną kortelę, norite ją įvesti tam, kad pagerintumėte situaciją ir kad galėtumėte įleisti e, aukštai, aukštą kvalifikaciją turinčius migrantus į, į Europą. Tam reikia persona, personalo ir išteklių. Ir juos reikia atimti iš tų šalių, kuriuoms ir taip nelengva. Ir e, e, tai tai taip pat tarytum apsunkins tas valstybės, kurios nori padėti dirbti su Afrika ir padėti Afrikai atsigauti, kur, kur iš tikrųjų reikia kvalifikuotų darbuotojų labai smarkiai. O tačiau tie žmonės pateks į ES valstybės narės. Ir taip pat mes šiandieną kalbėjome apie migrantus Turkijoje. Aš e, pavasarį buvau Alepe ir kalbėjausi su um, gubernatoriumi ir uh, jis sakė, kad iki 2017 metų pabaigos ne, iš Turkijos um, buvo, į Alepą buvo sugražinti virš 700 tūkstančių migrantų. Turėtų pasiekti tas skaičius 2 milijonus iki metų pabaigos. Ir E, kiek žinau, kad trečdaliu šitas skaičius yra sumažintas. Ar jūs komisija galvėjote apie, e, galvojate apie tai, kaip e, trečdaliu sumažinti pabėgėlių skaičių? Dėkoju, ponė Avramopolos, dėkoju už tą struktūrinį dialogą su Libe komitetu. Čia esantis koordinatoriai atstovauja visoms politinėms frakcijoms. Tai aš dabar norėčiau štai ką pasakyti. Laikas bėga ir artėja šios, par, šio parlamento kadencijos pabaiga mes vėl kandidatuosime ir mes turėsime sudurti su e, rinkėjais. Ar mes norėtume, kad. E, mes norėtume, kad parlamentas turėtų kažkokių pozityvių rezultatų, pusiausvėros per šitą kadenciją. Ir aš norėčiau, kad jūs atkreiptumėte dėmesį, jog visi e, dokumentai, kurie, kuriuos jūs pristatėte, yra susijęs su šito iššūkiu. Darykite viską, ką galite, kad E, už, e, užtikrintumėte reikiamą pusiausvyrą. Yra tokių dokumentų, kurie yra susijęs su saugumu ar migracija ir e, kartais su prieglopščio paketu, tarp jų ir Dublino reglamentas. Ir jūs turite skirti savo pastangas pirmiausia trišalėms dėryboms, kad Europos parlamentas turi, būtų pasiekęs rezultatų. Aš esu vizų kodekso dokumento pranešėjas ir um, atsakingas už migrantų apsaugos klausimus. Ar jūs galėsite organizuoti trišalės dėrybas dėl vizų kodekso, kad būtų užtikrinta reikiama pusiausvėra? Ir mes turėtume visi bendradarbiauti, kad Europos parlamento darbas būtų pristatytas e, rinkėjams, nes būtent mes su jais susitiksime. Sofija Intveld. Dėkoju, kalbėsiu trumpai. Visiškai sutinku su jumis, jūsų pastangose dėl prieglopščio ir migracijos politikos. Kalbant apie vizų apipusiškumą, tai aš žinau, ką sako teisės aktai, tačiau mes jo netaikysime, nes tai yra neigiamos pasiekmes. Ir aš tą turėsiu omenyje kaip pilietė kitą kartą, jeigu man teks pažeisti įstatymus. Uh, Na, mes dabar stengiamės e, greitai prastumti teisės aktus. Puiku, tačiau tai nesusiję su kadencijos pabaiga. Na, mums darė spaudimą balsuoti dėl duomenų e, saugojimo, dėl keliaivio duomenų įrašo. Ir e, teisės aktai galbūt nebuvo e, tobuli, o B valstybės narės neįgyvendina jų reikiamų lygmenių. Taigi, kodėl dabar turėtume tikėti komisiją, kai komisija sako, kad mes skubame? O kaip dėl to, kad reiktų pasiskubinti su duomenų apsaugos direktyvos įgyvendinimu, kuri jau seniai pasenus ir valstybėms narėms e, nebeįdomu net ją įgyvendinti. Jiem nesvarbu. O kaip dėl a, e, teisės viršinimės mechanizmo įdėgymo, apie kurį mes kalbėjome prieš porą metų, komisija dar nieko nepadarė su tuo. Galėčiau to, ir toliau pasakoti, sąrašas labai ilgas. Visa tai tarpusavėje susiję valstybės narės visai neskuba priimti prieglopščio e, paketo, nes e, jos žino, kad e, mes esame kvaili ir neturime stuburo ir jiems nebūtina viską įgyvendinti. Dabar dėl Šengeno. Uh, kai kalbėjote. Aš pritariu labai daugeliu išsakytų kritinių pastabų, tačiau turiu vieną konkretų klausimą. Liudmila Kozlovska iš Ukrainos, ištekėjusi už Lenko, Lenkijos piliečio, nebuvo įleista į Šengeno zoną. Ar klausotės manęs? Aš turiu laiko. Ar galiu pabaigti klausimą? Taigi, ja, jos neįleido į Šengeno zoną ir dabar Lenkijos vyriausybė pasakė, taip, mes ją įvedėme Šengeno informacijos sistemą dėl to, kad jos e, vyras ir ji kritikuoja vyriausybę. Taigi Europos komisija atsisako įsikišti, nes e, Na, mes tik tais e, atsakingi už sistemą. Tai kokią erdvę ne, e, pasilieka piliečiai, ES piliečiai turi kreiptis į Leksemburgo teismą ir e, bilinėtis, jūs turite tarnauti Europos piliečių interesams. Na, jūs galite pasisakyti, jeigu spėsite tą padaryti per vieną minutę. Na, nežinau, kodėl man duodate tik vieną minutę. Bet kuriuo atveju ačiū. Ačiū, komisarė. Kalbėsiu gimtają kalbą. Noriu Jums pasakyti, kad mano regione per tris dienas praėjusio savaitgalio atvyko 2000 migrantų. Aš esu iš Algatieros, jie keliasi per Gibraltaro sąsiaurį, patiria daug kliučių, atvyksta daug nelydimų nepilnamečių. Mes negalime jais pasirūpinti, nėra pakankamų struktūrų, centrų. Ir e, Italijoje mes lankėmės Katanijoje panašiai situacija. 87 procentai, 87 procentus gyventojų duomenų sugebama sutvarkyti, bet me, mes priimame 50 procentų daugiau negu kad Katanija Italijoje. Todėl aš noriu jūsų paklausti, ką jūs galvojate apie fondų regionalizavimą, tiksliau lėšų iš fondų nukreipimą į tam tikrus regionus, nes tų regionų e, valdžia turi pasirūpinti e, nelydimais nepilnamečiais ir taip pat e, kitais migrantais. Pirmininkas, na mes tikrai vėluojame ir nežinau, suteiksiu tiek laiko komisarui, kiek jam reikia, nes būtų visiškai nepadaru e, versti komisarą per penkias minutės atsakyti tiek daug rimtų klausimų. Ačiū, Klodai. Na, pradėsiu gal nuo to, kuo pabaigiau, nes nenorėčiau, kad liktų kažkokios sprangos. Bandysiu atsakyti į visus klausimus, nes dauguma klausimų ir man buvo naudinga išgirsti. Kalbė, dabar bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis. Būtų jums pravartu žinoti, kad mes e, bendradarbiaudami remiamės visišką pagarbą pamatiniams teisėms ir elgiamės kaip su lygiaverčiais partneriais. Nes Aš asmeniškai e, susitikinėjau ir susitikinėjau dažnai su Maroko atitinkamais kompetitingais pareigūnais bei e, institucijomis. Mes e, gerus santykius palaikome ir artimiausių metų vyksiu į Maroką ir priimsiu į Maroką. Galiu pasakyti jums štai ką. Skaičiai lieka tik skaičiai. Tačiau prieš keletą metų mūsų santykiai su Maroku, nepaisant visų skaičių, nebuvo geri. O dabar santykiai daug geresni, Marokas daug geriau su mumis bendradarbiauja ir tokių pavyzdžių yra ir daugiau. Kitas dalykas. Aš niekada, niekada nekritikuoju parlamento ir nekritikavau praeitėje. Kaip tik priešingai. Aš giriu parlamentą, nes dažnai jisai yra elgesi teisingai. Ir teisingai elgesi, e, bandydamas padėti spręsti e, regionuose kilusias problemas. Negaliu to paties pasakyti apie ministrų tarybą ir kartais su kai kuriomis e, vyriausybėmis aš kalbu gana griežtai. Taip, migracija yra labai didelė problema ir ta problema tik gilėja ji užaštrėjo per pastaruosius metus, bet komisija imasi vadovaujančio vaidmens. Prisiminkime, kur buvome prieš tris metus. Situacija pagerėjo, nes mes bendradarbiaujame. Dabar dėl trejato dėrybų. Taip, mes pritarėme parlamento nuomonė šiuo atveju. Tačiau, kaip ir jūs, taip ir aš noriu, kad būtų rasti sprendimai, o ne vien tik tai verkaujama. Dabar dėl pakeitimų ribojimo ir kompromiso. Jūs žinote, kad tuo tarpu mes labai konstruktyviai bendradarbiavome. Ir ne tik šioje srityje. Jeigu kalbame apie valstybių narių a, perkelimo es viduje programas, tai trys ketvirtadaliai žmonių buvo perkelta. Bet nepamirškite, jų skaičius išaugo per keletą metų nuo 8 iki 24 tūkstančių. Ir dar 15 e, metais rugsėjai komisija pareikalavo, kad iki 19 metų spalio atsirastų 50 tūkstančių naujų vietų. Ir jau tikrai iki gruodžio pabaigos valstybės narės prisėmė daug didesnius įsipareigojimus, negu kad mes rekomendavome. Klodai, jūs uždavėte savo klausimą dėl pasikeitimų. Mes šiuo metu rengiame atskirą vienetinį pasiūlymą, nes yra visiškai būtina, kad neprarastume turimų lėšų ir komisija iš savo pusės padarys viską, ką gali. Ir dar kartą aš noriu paprašyti parlamento dėl šių dokumentų paspartinti darbą, kad jie būtų priimti iki metų pabaigos. Ir ponia Bjorn žino, kad aš labai tikiuosi jūsų paramos dabar kalas dėl bendro dokumentų paketo migracijos srityje. Taip, aš girdėjau, ką mano pirmininkaujantį Austriją ir kaip dabar suprantu, jokio sprendimo priimti nesugebėta iki šiol. TVR ministrai susirinks posėdžiauti e, šią savaitę, ketvirtadienį, penktadienį. Be to, aš ir jungtinių tautų uh, tribūnoje per generalinę asamblėją sakiau, kad Europos komisijos pozicija yra visiškai aiški. Būtent migracija yra pasaulinis reiškinys ir mes visi turime prisimti atitinkamą atsakomybę ir atlikti savo darbą. Dabar dėl prieglopšio. Nenorime, kad tos priemonės būtų atitolintos. Mes norėtume, kad agentūra būtų pajėgi bet kuriuo metu teikti valstybėms narėms reikalingą pagalbą ten, kur jinai reikalinga dėl informacinės sistemos. Žinau, kad jūs darote viską, ką galite. Mano tarnybos, jūs galite naudotis jų paslaugomis, kad įsiaiškintumėte visus a, pasiūlymo elementus. To tai leis gerokai padirbėti ir leis um, toliau tobulinti SIS sistemą. Dabar asmenų gražinimas trečios, į trečiasią šalis. Žinot, ši idėja vis atsiranda, ypač žiniasklaidoje, bet aš visada aiškiai sakiau, mes negalime apie tai kalbėti, kalbėti su jokia trečiaja šalimi ir neketiname to daryti yra visiškai aiškios ES prieglopščio ir gražinimo taisyklės, kurios turi būti taikomos visose valstybėse narėse ir bet kokios procedūros, kurios e, nustatomos, turi tenkinti nustatytą tvarką. Aišku, tas klausimas yra politinis, taip ir migracija, ir saugumas, tai yra a, e, politinio pobūdžio klausimai ir juos galima svarstyti ir pateikti labai įvairiai. Bet mes a, e, esame bendrai politinė prasme atsakingi, kad būtų priimtos tos priemonos, kurios nedarys neigiamo poveikio migrantams ir e, kurios leis e, mūsų piliečiams pamatyti mūsų bendro darbo rezultatus. Visa, ką galime pasiekti, bet koks mūsų darbo rezultatas apspręs tą politinę atmosferą, kurioje vyks kritinės svarbos rinkimai ir Europos parlamentą. Dabar dėl e, reintegracijos. Šioje srityje turi daugiau padirbėti visi. Mes e, padedame praktiniais veiksmais valstybėms narėms, yra praktiniai veiksmų planai sudaromi, yra skiriami ištekliai, bet kad galėtume padidinti kitoje daugiametėje finansinėje programoje E, lėšų reikia tą padaryti dėl akvarijos programos. Labai džiaugiuosi, dėl akvarijos laivo, labai džiaugiuosi, kad e, suradome sprendimą, bet tai yra vienkartinis sprendimas, o mums reikia Tokio sprendimo, kuris leistų sistemai funkcionuoti ilgesnį laiką. Komisija neturi nei galimybių, nei kompetencijos pasakyti, kur turi prisišvartuoti atplaukiantis laivai. Bet mes labai aiškiai uh, sprendėme akvarijus laivo problemą. Birželį Europos vadovų taryba aiškiai pasisakė to klausimu ir komisija paskelbė savo dokumentą dėl kontrolės centrų, dėl kitų platformų. Ten tam dokumente aiškiai nurodyti tikslai, o tarp jų ir uh, tai, kad būtina užtikrinti spartų laivų įplaukimą į uostus ir galimybę išlaipinti jais plaukiančius žmonas. Svarbiausia, kad nebūtų pažeisti esminiai principai. Mes dirbame ir dirbame glaudžiai bendradarbiaudami su valstybių narių vyriausybėmis, agentūromis, tarptautinė migracijos organizacija ir jungtinių tautų vyriausių pabėgėlių reikalų tam, kad apibrieštume visos sistemos koncepciją. Ir dabar labai prašyčiau jūsų uh, užsidėti ausines, nes aš ketinu atsakyti kolegai gimtają graikų kalbą. Pone Chrysomas, jūs aišku žinote, kad egzistuoja taisyklės ir kad valstybių narių išimtinė kompetencija yra prašymų tvarkymas. Tai bazinis principas. Ir beje, tas pats principas galioja santykiuose tarp ES institucijų ir valstybių narių. Mes valstybių narių negalime niekom pakeisti. Kita vertus, kilus absoliučiai būtinybei, įmanoma išspręsti problemą, kaip kad su tuo laivu, ir praktiškai mes pasinaudojame uh, ES finansavimu iš visiškai kitokio uh, šaltinio. Šiuo atveju aš kalbu apie tiesioginį tarptautinių organizacijų veikiančių tame regione finansavimą, įskaitant ir tą finansavimą, apie kurį jūs kalbėjote. Jūs žinote, kad nuo pat pradžių Europos komisija skiria rimtą finansinę pagalbą Graikijai, jis, įskaitant taip pat ir papildomą finansinę pagalbą susiklošius nepaprastai padėčiai. Todėl mums pavyko kartu uh, suvaldyti migracijos, migracijos rautus. Šiandieną, pavyzdžiui, mes Graikijoje suteikėme 24,1 milijoną eurų. Konkrečiai tie pinigai skirti tam, kad būtų užtikrinta mažamečio vaikų migranto apsauga, kad jie iš karto, kai tik tai atsiranda mūsų teritorijoje, atsidurtų saugiuose centruose ir dar papildomai yra skiriamas 1,6 milijonai eurų, kurie turėtų padėti susidoroti su papildomais migrantų srautais, kurių srautai išaugo palyginti su ankstesniais metais. Dabar dėl gražinimo. Manęs klausėte, kiek yra gražinama. Ar tikrai e, gražinamųjų skaičius nėra patenkinamas? iš neteisėtai atvykstančių imigrantų sugražinami 36,6 procentai. Kodėl? Todėl, kad nacionalinių lygių um, procedūros tinkamai neveikia ir uh, todėl, kad įmamasi uh, e, nepakankamai priemonų, užkertančių migrantams, e, e, atimančiai iš migrantų galimybę slapsytis, pasislėpti, kažkur pervažiuoti. Aš uh, lankiausi, pavyzdžiui, Pakistane. Man pažadėjo kalnų kalnus visokiausių dalykų, bet niekas neįvyko. Todėl mes bandom ir toliau bendradarbiauti su tomis trečiosiomis šalimis. Negaliu prognozuoti, kiek dar reikia gražinti neteisėtų migrantų. Pasakysiu tą atvirai, nes viskas priklauso nuo to, kaip elgesi valstybės narės. Ir būtent dėl to mes siūlome taisyti gražinimo direktyvą. Fernando. Mes plaukiam tą pačią valtimą. Aš visiškai sutinku su jūsų nuomonė dėl rinkimų. Visi mes plaukiame tą pačią valtimą. Ir nepriklausomai nuo to, kad atliekame skirtingas funkcijas, mums reikia ginti ES ir jos vertybės. Dabar dėl mūsų visą apimančių bendrųjų politikų. Jūs žinote, kad mes šį darbą paliksime ateinančiai komisijai ir ateinančiam Europos parlamentui. Mes padarėme kai ką, nes padėtis dabar daug geresnė negu prieš tris metus. Prisiminkite, kas tada buvo ir kaip mes dirbome bandydami spręsti problemas. Tačiau problemasgi neįspręstos, jų yra pakankamai ir jas reikės um, šalinti ateityje. Mes taip pat atsakome už tai, kad informuotume piliečius ir informuotume ne tik tai apie tikrąją padėtį, bet taip pat ir apie rezultatus. Sofija, dėl vienos. Aš žinau, kaip jums tai jautrus klausimas. Mes vienas kitą gerai suprantame per tiek metų. Noriu štai ką pasakyti. Šių metų Liepos pradžioje komisija priėmė sprendimą pradėti pažeidimo procedūrą prieš tas valstybės narės, kurios nepranešė komisijai apie nuostatų perkelimą nacionalinę teisę iki numatytos datos. Komisija taip pat, nepamirškite, turi įvertinti, ar nacionalinės iš direktyvos perkeltos priemonas yra tinkamai perkeltos ir tinkamai gyventos. Aš nekartą raginau valstybės narės tą padaryti. Ir visiškai pritariu jūsų nuomonį, kad vėlavimas yra neleistinas. Ir PNR mechanizmas turi pradėti veikti E, kaip galima greičiau. Kolegos, jei leisite pirmininkę baigdama šią diskusiją noriu dar kartą padėkoti Jums už labai konstruktyvų dialogą, kuris čia vyko. Nepa, mes daug dalykų apsvarsėme, nepaisant to, kad kaip visada turėjome per mažai laiko. Ir labai tikiuosi, kad teminės diskusijos vyks pačioje artimiausioje ateityje ir aš tikrai priimsiu jūsų pirmininko kvietimą. Todėl nedvėjodami, kai jums reikia techninės paramos ar mano paramos asmeniškos, susisiekite su, mani, su manimi, susisiekite ir tada, kai reikia užsimti politinio koordinavimo veiksmų, kad pasiektume mūsų prioritetinių tikslų tiek, kiek jūs nuveikėte per keturis metus, aiškiai parodo tarybai, kaip reikia dirbti, bet taip pat parodo ir Europos piliečiams. Ir jūs visi žinote, kad tie klausimai, kurios sprendžiama nuo pat pradžios, turi, yra sprendžiami bendradarbiaujant mums tai yra bendradabaujant jums su komisija ir komisijai su jumis. Todėl labai ačiū už mūsų bendrą darbą. Taip, mes daug padarėme, bet nemažai dar liko darbų ateičiai. Ačiū. You, ačiū komisarė. Aš uh, liudijau parlamento vardu tai, ką jūs sakėte taryboje. Ir netgi jeigu mūsų nuomenės skiriasi, tai be abejo Netgi jeigu skiriasi komisijos ir parlamento pozicijos, tai aš sąžininkai galiu pasakyti, kad aš tikrai matau, e, kaip jūs kalbate su taryba. E, mūsų darbo tvarkė didžiulė ir mes turėjome aptarti labai daug dokumentų per šitą trumpą laikotarpį, atsiprašau, kad e, iš tikrųjų teko padaryti beveik neįmanoma. Uh, ir kaip šita strategija yra vadinama e, kankinimų strategija ar kažkaip panašiai. Norime padėkoti visiems čia buvusiems už kantrybę ir labai vertinu jūsų pastangas. Ačiū. Dėkoju kolegos už jūsų kantrybę. Ir mes dabar kaip kokį komisarų konvejerį čia turime dabar ir dabar paprašysime kito, e, tiksliau kitos komisarės. E, ne, prisijungti prie mūsų. Dėkuoju visiems ir komandai. Dėkuoju. E, Dėkuoju kolegos ir labai atsiprašau, kad mes vėlai pradėjome. Ir šitą diskusiją pradėti mes pavėlavome. Nežinau, kaip viską efektyviai suvaldyti, mes pradėj, pavėlavome 25 minutėmis. Kai tik tai įsijys komisarė, galėsime pradėti. So, colleagues, uh, we're starting very late, so no introductions from me. Um, Taigi aš dabar jokio žanginio žodžio nepasakysiu, aš iš karto padėkosiu komisarijai už tai, kad atėjo uh, ir kad uh, komisarui už tai, kad um, atėjote. Čia mes šitą dokumentą paskiriame atsakingą naują pranešėją poną Stevens. Norė, norėčiau, e, aš labai atsiprašau, kad e, taip mėtausi, labai pavargęs esu <laughs> šiandieną. Taigi, jeigu komisaras pasirengęs, tai galime pradėti nuo jūsų pranešimo apie e, naują dokumentą, e, tai yra teroristinio turinio e, skelbimo internete uždraudimas užkardimas. Na, šie, šią popietę pas jūs eina ir eina komisarai, tačiau mums labai svarbu trumpai pasikeisti nuomonėmis šią temą - teroristinis turinys internete. Ir aš e, taip pat e, norėčiau pakalbėti apie saugumą rinkimų metu ir trumpai padarysiu tai ir Libėje. Mes apie tai kalbėjome anksčiau ir radikalėjimo iššūkis yra mūsų darbo esmė. Prevencija yra geriausias vaistas. Mes radikalėjimo srityje uh, darome labai daug ką tarp bendruomonių ir su Dmitrijumi Avramopolus mes e, kalbė, rytoj dalyvausime naujoje iniciatyvoje e, Luksemburge dėl sustiprinto bendradarbiavimo, kaip e, mažinti radikalėjimą bendruomenėse, e, kalėjimuose, pažydžiamose grupėse. Tačiau e, kokį iššūkį mes patirėme, ypač kai kalbame apie teroristinį turinį internete. Yra žmonės, nevažiuodami į Iraką, Siriją ar kitą konfliktinę zoną, savo namuose, savo bendruomenėse, savo pačių namuose tampa radikalūs. Uh, E, absorbuodami milžinišką kiekį tokios informacijos. Ir kiekvienas teroristinis išpulis, kurį patyrėme Europoje per pasarosius dviejus metus, e, daugiaus, daug buvo susijęs su internete skleidžiama teroristinė informacija. Ir e, tai mes norime šitą ciklą nutraukti. Iššūkis yra tas, kad e, kad e, griuvus Daešo tvirtovėms Sirijoje, Libijoje, uh, buvo sunaikinta labai daug jūs kleidžiamos medžiagos ir pastaraisiais e, mėnesiais e, mes e, matėme, kad buvo į tinklalapį įkrauta naujos daeš medžiagos ir jos gaminama vis daugiau ir daugiau netokių profesionalių lygmenių. Tai daro atskiri asmenys, tarp jų ir europiečiai. Ir platinama. Ir tai yra lygiai taip pat galinga informacija, nors gal ir netokia profesionali ir jį įtakoja šimtus platformų. Taigi Europolas yra a, radęs teroristinio turinio daugiau kaip 100, 150 platformų. Ir Junknės karalystės vidaus reikalų tarnyba rado turinio, apie, kurį sukūrė Daesh daugiau kaip keturi, keturiuose šimtų, šimtuose platformų. Ir e, mes paskelbėme medžiagą, kurią didelės globalios įmonės e, nukopijavo ir paskelbė, tai padarė globalų, e, paskelbė globaliai ir tai parodo, ką didelės įmonės gali padaryti. Ir turiu pripažinti, kad daug įmonių labai pasistengia, nes jos supranta, kokia yra rizika reputacijai. Ir jie padarė pritaikė keletą priemonių, tarp jų ir automatizuotų priemonių. Visgi e, daug e, tokios medžiagos yra internete ir ji migruoja. Jeigu ji pasist, pasiteisina didelėse platformose, jinai pereina į uh, kitas platformas. Ir turime ir vidutinės dydžio ir smulkės platformas, kurios yra didelis iššūkis. Jeigu platforma yra didelė, tai uh, E, jos gali e, pritraukti daug pinigų, tūkstančių žmonių, turi komandą, dirbančią su tuo 24 valandas per parą ir gali taikyti savo sąlygas efektyviai. Ir gali pasitikėti savo priimamais sprendimais. Tačiau jeigu tai platforma yra maža, kai kurios iš jų yra labai mažos, tai tau yra didžiulis iššūkis ir joms kyla nerimas, kad vien taikant savo sąlygas, netgi kai jos e, gauna pagalbos, jos e, susiduria su teisiniais sunkumais. Taigi, tai žiūrint į tai iš skirtingų uh, sričių, mes paprašėme uh, sustiprinti tą savanoriškumo aspektą. Ir tą padarysime teisės aktu, kuris nustatys tokį, tokias bazinės taisyklės e, iš teisinės pusės aiškės ir kurias, kurios bus taikomos visiems. Ir mes tengiamės būtent tai įvesti šiuo pasiūlymu. Tuo siekiama sukurti tris pagrindinės naujas pareigas, e, vals, pirmiausia, valstybėms narėms, siekiant užtikrinti, kad jos turėtų tam skirtas teisės saugos pareigūnus su tinkamais ištekliai šiam, šiam iššūkiu spręsti. Ir nemažai valstybių narių turi tokius išteklius ir kai kurios valstybės narės gali pasakyti, kad patyrė uh, E, išpolių savo gatvėse, tai susiję su e, internetiniu teroristiniu e, turiniu, tačiau nepakankamai, ne visos valstybės narės skiria tam pakankamai išteklių. Taigi jeigu yra silpnoji grantis, ten paprastai ir patenka ta a, medžiaga. Tad kaip ir kai kuriuose kitose srityse mes norime labai aišku įpareigojimą numatyti valstybėms narėms, a, skirti tam pakankamai išteklių. Antra, mes norime numatyti įpareigojimą. A, tas įpareigojimas turi būti pačiose platformose ir visoms platformoms įstaikomas, kad uh, E, teisės saugos teisminės institucijos, žiūrėdamos į medžiagą, e, identifikavusios nelegalią medžiagą pagal labai aiškiai apibrieštą apibrėžimą kuri e, turės teisės aktuose, kad tos institucijos galėtų e, išduoti pašalinimo orderį tai platformai ir platforma turės tą orderį įvykdyti ir pašalinti e, tą turinį per valandą. E, Mes tai e, pa, paremėme dar ne tik skaidrumo mechanizmų, bet ir skundų bei apeliacinių e, mechanizmų. Ir aš, aišku, ne, <laughs> nesitikiu, kad teroristinės organizacijos e, skūsis, tačiau gali būti, kad medžiaga neteisingai yra identifikuojama tinkle ir gali tekti spręsti tokius klausimus. Uh, E, kalbant apie smulkės platformas, jos sako, kad tai yra labai naudinga, nes tada jos e, atsikrato pareigos pačios priimti kažkokį sprendimą pagal tam tikras sąlygas ir dėl to gali joms tekti e, teis, bilinėtis teismuose. Jie vykdys teismo orderį ir tai bus labai aiški visiems suprantama skaidri ir privaloma tvarka. E, dar vienas įpareigojimas, kurį mes ketiname įvesti. Jeigu tavo platforma, kokia, kokio dydžio jinai bebūtų, yra akivaizdžiai naudojama, e, kad būtų skelbiamas teroristinis turinys internete, Daesh turinys ar kitos organizacijos ir e, jie siunčia turinį per tavo platformą, tai tada valstybės narės teisės saugos ir teismo institucijos susikontaktuos su ta uh, platformą ir susitars dėl prevencinių priemonių, kurios bus skirtos tam, tai praktikai užkardyti. Tačiau tai bus kiekvieno atskiro atveju, bus dirbama su konkrečia platforma. Tai nėra toks universalus sprendimas, tai bus proporcinga priemonė spręsti identifikuotoms problemoms ir bus numatytos, numatyti tinkami saugikliai. Taigi mes manome, kad visa tai kartu e, sudaro tam tikrą tinkamą bazę, kuri bus taikoma visiems, užtikrins didesnį skaidrumą ir atskaitomybę valstybių narių atžvilgių ir įmonėms, nes tiek vieną, tiek antrą turės e, pranešti apie savo pastangas, apie tai, ką daro ir taip pat turės būti skelbiamos metinės e, skaidrumo ataskaitos ir taip pat tai padės užtikrinti, e, dės, tuo, suteiks didesnis e, saugumo jausmą visiems. Ir mes tikimės, kad didžiulė dauguma platformų bendradarbiaus. Tačiau mes turime numatyti sankcijų sistemą. Ir, kaip sakėme, E, tos sankcijos e, bus taikomos tuo atveju, jeigu sistemiškai bus nesilaikoma įsta, e, teisės, teisės aktų ir, aišku, galbūt, jeigu tai bus daroma sistemiškai, tai platforma turės būti uždaryta. Taip sakau, ne todėl, kad mes norime tai padaryti lėšų pritraukimo mechanizmu. Mes manome, kad jūs turėsite numatyti e, galimų sankcijų e, paketą, kurios galbūt paskatins kai kuriuos bendradarbiauti, tačiau e, ne, bereikalo nebus pritaikytos žmonėms. Ir mes nemanome, kad bus daug tokių atvejų, kai sistemiškai bus nesilaikoma uh, teisės aktų. Gali būti kažkas, kad įvyksta neteisingai vieno ar kito atveju, bet vargu ar tai bus sisteminė problema. Tačiau jeigu taip atsitiktų, jeigu būtų tokia platforma, kuri sistemiškai e, neįstrauktų iš tą mechanizmą, tai mes turime teisę e, pritaikyti tikrai drakoniškas sankcijas, jeigu yra reali grėsmė. Labai gaila, kad mes tokį pasiūlymą pateikėme ganėtinai vėlai. Tačiau mes sukūrėme tokį pasiūlymą, kuris yra tikslingas, kuris yra proporcingas ir sprendžia konkrečią problemą. Ir tikiuosi, kad šiame komitete mes galėsime bendradarbiauti su jumis ir su ponu Stevens ir šešėliniais pranešėjais. Ir veiksime greitai. Ir jeigu galėtumėte savo pranešimus kiek manoma greičiau parengti, būtų gerai. Tada, jeigu galėtume pradėti diskusiją su taryba šiais metais, tai galėtume užtikrinti, kad šitie labai svarbus teisės aktai būtų saugiai patvirtinti per šią kadenciją. Jeigu leisite dar porą žodžių apie rinkimus, norėčiau tarti. Rinkimų saugumą nors neplanavau kalbėti apie tai šiame, aš nekalbau, nekalbėjau apie tai šiam komitetui. Taigi teroristinis turinys internete yra vienas labai svarbus elementas, tačiau taip pat e, tai kitas elementas, su kuriuo turime e, susidoroti dabar, e, tai yra internetiniai nusikaltimai, kai stengiamasi manipuliuoti ir įsikišti demokratinių institucijų gyvenimą, demokratinius procesus ir tai kelia didžiulį nerimą. Ir mes turime tai spręsti. Visų mūsų laukia nemažai rinkimų. Bent jau dabar esu suskaičiavęs aštuonerius rinkimus iki kitų metų pradžios nuo šio momento. Ir be abejo, mūsų laukia Europos parlamento rinkimai. Taigi mes ėmėmės veiksmų, kad spręstume įvairius šios problemos aspektus. E, Junkeris e, savo pranešime apie, Europos, apie situaciją Europoje e, pri, išdėstė paketą veiksmų, kurio mes turime imtis. Mes turime imtis priemonių internetiniam saugumui užtikrinti, apsisaugoti nuo įprastinių internetinių išpolių, išpolių prieš sistemas, e, kurios naudojamos rinkimuose. Interneto ekspertai pasiūlė mums priemonės, kurias mes turime sukurti ir pritaikyti. Taip pat mes susidurėme su e, internetinė manipulacija, e, pavyzdžiui, įvairius informacijos nutekinimai arba neteisingos informacijos klaida, klaidinančios informacijos sklaida ir mes presime tai kartu su komisaru Gabriel, mes raginsime didesnį, užtikrinti didesnį skaidrumą ir atskaitomybę internete ir įvesime um, praktikos kodeksą, kaip turėtume spręsti neteisingas naujienas. Ir taip pat e, susiję keli klausimai su duomenų apsauga ir taip pat e, asmens duomenų neteisingas panaudojimas, o tai taip pat yra e, susiję su tai tuo, kad įvairūs politinis kontekstas yra um, um, patiria daug tokių mikroatakų. Mes norime vieną bendradarbiauti su platformomis, kad jos būtų geresnės, antrą imsimės visokių priemonių su um, politinėmis partijomis, kurios išvardintos mm, pirmininko Junkerio pakete. Ir vienas iš elementų, kuriuo reikalaujama iš mūsų greitai pakeisti taisyklės dėl partijų finansavimo, yra tas, kad jeigu, jeigu matysime, jog e, Europos partijos nesima veiksmų dėl bendroduomenų apsaugos reglamento, tai e, gali būti pritaikytos baudos. Ir e, Taigi daugelis šitų dalykų susikerta su tuo, ką e, jūs kalbėjote, kai kalbėjote apie Facebooką ir apie e, šiandien aptartą rezoliuciją. Na, trumpai perskaičius, aš nematau jokių e, prieštaravimų tarp to, ką sakėte jūs, ką sakėme mes, ir mes mielai dalyvausime diskusijoje su jumis. Labai ačiū. Much, Ačiū, ponia komisarė. Norėčiau pakviesti kolegas pasisakyti ir e, pradėkime nuo pranešėjų. Pone Stevens žodis pirmiausia. Ar norėtumėt sureaguoti? Tai, kas buvo pasakyta. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisarui King ir jo tarnyboms. Ačiū, kad pateikite šį siūlymą ir ačiū už įdėtas pastangas. Terorizmo bet kokių formų prevencija tebelieka didžiulis iššūkis. Mes turime tą iššūkį priimti tiek ES lygmenių, tiek valstybių narių lygmenių. Aš esu bendra pranešėja e, ter, kovos su terorizmu komitete ir galiu pasakyti, kad tebelieka dar spragų tiek teisėkūros, tiek politinių požiūrių kovojant su terorizmu. Teroristai ieško naujų sektorių, naujų metodų, kad galėtų netrukdomi veikti. Tad mes turime būti budrus, atidus, turime užkirsti jiems kelią. Islamo valstybė yra vienintelė teroristinė organizacija, kuri suspėjo sukurti valstybę, net su sienomis fizinėmis, bet dabar jį praranda savo svarbą Irake ir Sirijoje Islamo valstybė reikšmingai pralaimėjo. Tad dabar Islamo valstybė ieško kitų galimybių išlaikyti savo įtaką ir erdvę. Džihadas labai dažnai ir netgi dažniau vyksta internete negu ne internete e, tiek kovotojai yra verbuojami internetu, tiek neapykanta e, skleidžiama, žmonėms aiškinama, kaip savo namuose jie gali sukurti išpolio teroristinio schemą ir kaip ją įgyvendinti. Kai kurios internetinės operacijos e, rodo, kad mes dėja ne viską dar matome. Olandija pateikė įrodymus, e, kai buvo užkirstas kelias internetiniam teroristiniam išpoliui. E, Hagoje buvo kesinamasi į e, cheminjos E, cheminio ginklo ekspertų agentūrą. Ir tas išpolį rengė Rusijos agentai. Taigi iššūkių daug, džiaugiuosi, kad galime visi kartu tuos iššūkius aptarti ir kuo greičiau parengti reikiamus tvirtus teisės aktus. Ačiū. Dėkoju, Helga, sako pirmininkas. Mm, turime tik še, vieną šešėlinį. Šešėlį panašiai ponė Datį iš EPP bet ji pateiks klausimus raštu, nes užkimo, tiesiog nebegali kalbėti. Įvačioli. Ta turėjau klausyti žalių frakcijos, bet jie ką tik išėjo iš salės. Tai štai, kaip greit viskas sukasi, sako pirmininkas, gal dar šešėlis pranešės, koks norėtų išeiti. Helga, ką padarėte šešėlims pranešėjams, sako pirmininkas, kad jie vienas po kito dinksta iš salės. Kolegos labai patyrė, daug žinių turi e, šiuo klausimu. Suteiksiu žodį dabar Birgit Sipel. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos, komisijos atstovui, tiksliau komisarui, už jo uždėstytą poziciją. Mes žinome, kad e, terorizmą bandoma platinti internetu ir didžiausi iššūkiai kyla dėl detalių atskirų. Ką mums reikalingas naujas pasiūlymas? Tu, tu pirmas mano klausimas. Nes jeigu kažkas yra nelegalu, ar kalbėtumėm internetinį pasaulį, ar apie realų pasaulį, tiesiog tas reiškinys net, neturi teisės egzistuoti. Jeigu, pavyzdžiui, koks nors nelegalus turinys parduodamas parduotuvėje, jis išimamas, konfiskuojamas. Kodėl tai netaikoma internetinėme pasaulyje? Kitas dalykas, jeigu mes kalbam apie nelegalų turinį, mes kalbame apie teroristinį turinį dažnai. Ar jūs matote tokią dalomąją liniją? Nelegalus turinys, teroristinis turinys. Ar yra kažkokia interpretacija, ką mes turim omenyje, kai kalbam apie teroristinį turinį? būtų naudinga valstybėms narėms tai žinoti, kad nenusitiktų taip, kad, vien, kad panašus turinys leidžiamas vienoje valstybėje, bet draudžiamas kitoje. Dėl teisėkuros gebėjimų ir dėl teisės saugos gebėjimų kovoti su šią problemą. Kai kurios valstybės jau turi reikiamus pajėgumus. Viso teksto detaliai neperskaičiu ir atsiprašau dėl to, bet ar galėtumėt paaiškinti, kai jūs kalbate apie būtinus turėti gebėjimus, ar jūs kalbate apie techninės tam tikras struktūras ar įrangą, apie ką, apie ką jūs turite omenyje, tai minėdamas. Pirmininkas, dėkoju. Apibrieštis, aišku, yra įdomus dalykas. Mes seminarus rengėme šią temą ir kolegos, kai kurie dalyvavo ten. Dėl to, kas yra teroristinis turinys ir kaip su tuo tvarkytis. Apibrieščių klausimas yra iš tikrųjų svarbus. Ar pateikite informacijos vartotojams dėl to, kas laikytina teroristiniu turiniu ir kaip užkirstėm kelią? Klausimas, kas yra teroristinis, legalus, nelegalus turinys irgi yra labai aktualus. Natalija Grįžbek, klaus, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, Klodai. Noriu padėkoti komisaru King už tai, kad atvyko į mūsų posėdį, dalyvauti toje pirmoje svarbioje diskusijoje dėl naujo Europos komisijos pasiūlymo, e, kurio tikslas yra teroristinių turinių sklaidos internete prevencija. Aš iš anksto atsiprašau, gal atsakymų ir nesulauksiu, nes šiek tiek pavėlavome ir kai kas dėl to turėjo išeiti dėl to, kad turi kitų įsipareigojimų. Net šešėliniai pranešėjai ne visi galėjo likti. Aš norėčiau pasakyti, kad esu kovos su terorizmu komiteto vadovė, su Libė komiteto narė. Tai yra du atskiri komitetai. Džiaugiuosi šiuo siūlymu, nes yra labai specifinis siūlymas, kurį jūs teikiate e, su kolegomis kartu su Helga Stevens Mes dirbsime ir padarysime viską, kas nuo mūsų priklauso. Manau, kad tai yra strateginis, esminis teisės aktas. E, daug skaičiau šiuo klausimu, daug komentarų mačiau apie jį Manau, kad stengiamasi numatyti teisinį reikiamą režimą. Viskas yra dabar subalansuota pakankamai gerai. Ir kai kalbu apie tą pusiausvyrą, subalansavimą, tai dar noriu pasakyti, kad turėsime visi kartu draugiškai padirbėti, kad ta pusiausvyrą būtų dar geresnė, tvirtesnė. Ji, ją surasti gali nebūti labai lengva. Nes interpretavimo rizikos ar priekaištų dėl cenzūros galima sulaukti, bet praeitą savaitę Strasbūrė iš dalies atsakėte į tuos klausimus. Būtina padėti toms nedidelėms platformoms internetinėms aptikti teroristinį turinį, kad jį būtų galima pašalinti. Turiu tik tai gal vieną klausimą. Jeigu spėsiu, tai mielai ir atsakymą išklausysiu. Bet dar kartą atsiprašau ir noriu paprašyti šiek tiek plačiau pakomentuoti, kokį vaidmenį vaidina Europolas. Europole egzistuoja specialus padalinys, kurio reikalas yra prižiūrėti internetą ir ten ieškoti e, to teroristinio turinio. Kaip yra derinamas su juo visas atliekamas darbas. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū Natalijai. Cecil Kengė. Prašau. Katrina turbūt klaus pirmą. Prašau, Katrina, tada žodis jums. Dėkoju. Atleiskite, aš negaliu visą laiką dalyvauti posėdėje, nes šiandien ir lybė, ir biudžeto kontrolės komiteto posėdis vyksta tuo pat metu. Esu pranešėję biudžeto kontrolės komitete ir turėjau ten dalyvauti. Ir ačiū kolegiai Kengė, kuri man perleidų savo laiką. Pone komisarė, mes nekartą diskutavome šiuo klausimu. Esame kalbėję apie problemas susijusias su smurto skatinimu internete, kalbėjom apie tai, kaip šalinti tokio pabudžio turinį, mes esame kalbėję apie tai, kaip svarbu įdėkti pakankamą garantijų sistemą e, susijusią su tokio turinio šalinimu. Tad šiandien norėčiau štai ko jūsų paklausti, ponė komisarė King, ir dėkoju jums, e, kad atvykote. Jūs visada labai atsargiai kalbate šiomis temomis tiek lybė komitete, tiek kovo su terorizmu komitete. Tad norėčiau iškelti labai jautrę temą. Mes e, artėjame prie rinkimų Europos parlamento. Norėčiau paklausti, kaip ketina veikti Europos komisija, kad būtų galima užtikrinti, kad nebus kišamasi, e, kad nebus bandoma paveikti interneto tinklo prieš rinkimus. Tai yra tikrai svarbus klausimas, kad nebūtų pažeisti demokratijos principai. Ačiū. Tikrai labai svarbus klausimas. Komitet, e, komiteto posėdžio pradžioje apie tai kalbėjo šiek tiek komisaras, bet galbūt pakomentuoti plačiau. Cecilė, gal norėtumėt pasisakyti? Jeigu, ar jūsų klausimas jau buvo užduotas? Aš norėčiau pasakyti, kad jūs galbūt, jūs pirmą nespėjote pono Avramopulos paklausyti, tad man net nepatogu prieš juos. Nežinau, ar, ar norėtumėte klausti dabar. Regisi, ne tada ponas Bonė. Prašau. Dėkoju, ponė komisarė. Ačiū už jūsų labai aiškų pasisakymą, pranešimą. Turėsime sparčiai dirbti, turėsime e, daryti viską, kad būtų gyvenintos priemonės nukreiptos prieš teroristinio turinių sklaidą internete. Be abejo, svarbu padėti mažoms platformoms numatyti labai aiškias taisyklės ir užtikrinti priemonės e, pagrindiniams teisėms apginti. Norėjau tarti žodį apie rinkimų veiklą. Mano šalyje už dviejų savaičių vyks vietos ir regioniniai rinkimai. Manau, kad yra labai svarbu, kad būtų numatytos europinio lygmens taisyklės, kad pirma, būtų užtikrintas skaidrumas ir atskaitomybė e, susijusi su politinė reklama. Tai yra esminis dalykas. Ir ne tik dėl Rusijos. Yra daug subjektų, kurie norėtų paveikti vienai par kitaip rinkimų rezultatus. Antra, aš manau, kad mums reikia konkretesnių priemonių kovai kovoti su neteisinga informacija, su melaginga netgi informacija. E, galbūt reikėtų numatyti bendradarbiavimą su įmonėmis, platformomis ir tai būtų tikrai svarbu ir naudinga. Lenkijoje, pavyzdžiui, mes mastome apie Elksenos kodeksą rinkimų laikotarpiui. Tik tą kodeksą galėtų naudoti nevyriausybinės organizacijos, piliečiai, įmonės ir panašiai. E, kitas svarbus dalykas ir klausimas. Kaip reikėtų užtikrinti, kad kenkėjiški tinklai, kurie plačių mastų e, skleidžia melagingą informaciją, sulauktų atkirčio, kad e, jų veikla būtų apribota. Ir Manome, kad partijos turėtų pasirašyti, partijų komitetai turėtų, politiniai komitetai pasirašyti e, susitarimą, kad nebūtų naudojamasi tais e, kenkėjiškais tinklais. Tai yra tos temos, apie kurias e, nėra lengva diskutuoti, bet manau, kad mums reikia šių problemų sprendimų. Turime specialią e, grupę, kuri kasdien stebi situaciją e, internete. E, stebima, kaip elgesi kai kurios tam tikros grupės. E, spalio mėnesį vyks rinkimai ir mes norime būti tinkamai pasirengę tam. Tai bus labai svarbi patirtis, apie, apie kurią jums mielai papasakosime. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. stengiantis kovoti su terorizmu ir užkirsti jam kelią, turiu pasakyti, kad tai vienas svarbiausių mūsų uždavinių, reikalaujantis pakankamai daug specialiųjų žinių ir įgūdžių. Bet vienas dalykas, aišku, kad labai svarbu kovoti su tokiu kaip Islamo valstybės grupių skleidžiama propaganda ir tai gal leistų likviduoti teroristinės grupės gana greitai. Tačiau dabartinė pasiūlymo struktūra man leidžia išvelgti ir tam tikrą rizika, nes panašu, kad e, bus žiniasklaidai suteikiama tam tikrų išimčių ir nereikės pateikti aiškių garantijų. Bet to nepamirškite, kad konstitucinė teisė valstybėse narėse labai skiriasi, todėl įgyvendinimas gali būti vykdomas skirtingomis priemonėmis siūlomas tam tikras gana greitas e, turinio šalinimo laikas iš interneto, bet aš vėlgi išvelgiu čia problemų. ir teroristinę turinę direktyva apibrėžia gana plačiai, daug plačiau negu kaip mes. Aš įsivaizduoju, kad politinės frakcijos labai rimtai analizuos visus tos aspektus, nes pasiūlymas turės toli siekiančias pasiekmes, bet turiu pasveikinti jūs atlikus puikų darbą. Ir e, žinau, kad vykstant darbui mums pavyks patobulinti pasiūlymą. Ana, dabar Fernando, prašom. Ačiū, komisarė. Jūs pristatėte komisijos pasiūlymą dėl teroristinio turinio šalinimo iš interneto. Ir aiškiai paminėta tai, kas itin rūpi parlamentui. Ir viena iš problemų ar yra susijusi su valstybių narių baudžiamąją teisą ir joje teikiamų teroristinio turinio apibrėžimų, teroristinio turinio internete apibrėžimų. Man atrodo, kad visa tai turi e, štai kokį poveikį, nes ats, po truputį nyksta ta takoskira, ta skiriamoji pilkoji zona tarp įvairaus e, turino. Ir tarp įvairaus turinio skelbimo ir žodžio raiškos. Išaukštinimas terorizmo Kartais kelia sunkumų, bandant jį atskirti nuo tam tikrų dainų, repo dainų. Ar kai kurių blogerių nuomonių skelbimo internete. Todėl norėčiau, kad jūs pasakytumėte, ar galvojate apie tokius dalykus, nes vis daugiau atvejų patenka į Teisingumo teismą Ispanijoje, yra reperis ir Belgijoje, kuris net pas, Ispanijos reperis, kuris pasiprašė prieglopščio Belgijoje dėl to, kad atseit jisai savo repo dainą įžeidė Ispanijos karališkąją šeimą. Ir net um, skatino imtis prieš karališką šeimą smurtinių veiksmų. Taigi toks yra kontekstas. Tai ar jūs apie tai galvojate? Nes um, apie tai buvo kalbėta Europos parlamento diskusijose plenarinės sesijos metu. Ačiū. Na ir paskutinis pasisakys. Paskutinė pasisakys Tereza. Prašau. Prašau, Tereza. Ačiū, pona pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai. Ačiū, Klodai. Norėjau tik pakartoti tai, ką sakiau prieš keletą dienų kovos su terorizmu komitete. Man atrodo, kad pats klausimas yra itin svarbus, todėl būtina aiškiai apibriežti terorizmą. Ir toks apibrėžimas kelia didžiulę problemą. Europos Sąjungoje nėra vieno bendro apibrėžimo bet jis turi atsirasti. Nes, pavyzdžiui, pagal Ispanijos baudžiamąją teisę teroristinės išpolis yra kvalifikuojamas kaip baudžiamoji veika, Kitose, kitais atvejais ne. Todėl, jeigu mes nesusitarsime dėl bendros apibriešties, bus labai sudėtinga užtikrinti teisminį bendradarbiavimą, bus labai sudėtinga užtikrinti aukų apsaugą. Belgijoje, pavyzdžiui, paminėtas reperio atvejs yra labai aktualus. Nes uh, tokioje situacijoje atsidūrusi auka ne tik yra labai žeminama, bet gali būti padaryta ir didžiulė žala. Kitas dalykas - ekstradikcijos procesas, kuris gali būti labai komplikuotas. Dar vienas dalykas, kad už skirtingas nusikalstamas veikas yra numatomas skirtingas uh, laisvės, at, skirtingos laisvės atėmimo bausmės, jų trukmė yra skirtinga. Ir kai kuriuose šalyse E, asmeniu yra taikomas laisvės, atėmim, laisvės atėmimo bausmėbė už vieną veiką, bet už tą pačią veiką kitose šalise taip nėra daroma. Todėl dar kartą pakartosiu, bendros apibriešties parengimas yra itin aktualus dalykas, nes e, tokia bendra apibrieštis yra absoliučiai neatsiejama, e, integrali viso šito teisėkuros darbo dalis mes turėtume solidariai veikti ir be to, prieimu šitą teisės aktą, reikės jį suderinti su a, kitais teisės aktais ir svarbiausia suderinti visas apibrištis, kurios vartojamos europiniai ir nacionaliniai teisai. Ačiū. Norėčiau paprašyti komisaro sureaguoti į pa komentarus. Viena vertus, šios ryties specialistai jau atlieka darbą, pavyzdžiui, Europolas. Ir žino, kokia tai yra problema, bando ją spręsti, kaip atskirti raiškos laisvę nuo teroristinio turinio šalinimo. Ir nebejotinai, kad šis darbas tik prasideda ir jūs nekartą išgirsite klausimų apie apibrištis. Aš pavyzdžiui pastebėjau, kad 15 puslapyje kalbama apie radikalaus pobūdžio polemiką. Bet, pavyzdžiui, jeigu tai yra teroristinio pobūdžio turinys, nesusijęs su, sakysim, islamo kaip religija, bet susijęs su dešiniuoju e, radikalizmu. Aš žinau, kad e, tai pastebima ir Junktinėje karalystėje ir tas procesas tai yra e, smurto skatinimas vis labiau plinta, vis daugiau diskusijų socialiniuose tinkluose tą temą. Europolas į tai seniai atkreipė dėmesį. Todėl noriu paklausti, ar teikiant pasiūlymą buvo galvojama apie to pasiūlymo nuostatų paaiškinimą piliečiams. Galų galia tai nėra vienetinis teisės aktas, jis yra susijęs su kitais teisės aktais ir Europolas susijima atitinkamą veiklą. Aš manau, kad būtų visai teigiama e, e, gerai informuoti daugiau visuomenės ir tuo pačiu siekti geresnės pusiausvėros. Bet kai pamatome tokį pasiūlymą, staiga pakyla banga įvairiausių pamastymų kyla polemika. Ir noriu jūsų paklausti, ar jums pakaks išteklių ir laiko tinkamai pristatyti pasiūlymą, tinkamai jį išaiškinti. Nes jau šiandien girdime įvairiausių nuomonių, o nuomonės yra labai įdomios. Todėl, aišku, pati e, pa, užduotų klausimų pobūdis yra gana filosofinis, bet aš manau, kad verta šią diskusiją pradėti. Komisaras. Na taip, aš tikrai nenoriu skubinti darbo prieš e, skubant reikia viską gerai apsvarstyti. Jūs ir visi kiti susiję su pasiūlymu turi parengti savo paaiškinimus ir pa, a, e, pasakyti, kaip supranta tą teisės aktą. Bet mes nieko nesiūlome, kam jūs negalėtumėte pritarti, ką jūs galėtumėt pavadinti cenzūra. Mes kalbame apie teroristinio turinio šalinimą interne, iš interneto, bet tai reiškia, kad reikės visoje Europoje susitarti, kas yra tas neteisėtas teroristinis turinys. Ir, atsak, ir bandysiu atsakyti į pono Sipel pirmąjį klausimą. O kam visą tai? Mes norime, kad taisyklės, tvarka, ir procesai leistų identifikuoti tokios kategorijos turinį ir jį šalinti. Tuo tarpu e, visoje Europoje jau pasigirdo pirmoji reakcija ir jinai teigiama. Taip, keliamos problemos, kurias reikės išspręsti ir pirmiausia, tai yra techninio pobūdžio problemos. Bet labai svarbu, kad reakcija ir prasidėjęs dialogas jau peržengė grinai techninių detalių aptarimo ribas. Ir jau prasidėjo diskusija dėl bendros apibriešties. Pačių platformų nuomonė daugumoje atveju teigiama. Ne viena platforma nepasakė, kad e, griežtai, kad nenori tokio, tokių taisyklių. Ir stambiosios platformos mano, kad jos išloš, pavyzdžiui, investicijų požiūrių jeigu įgyvendins tokias taisyklės. Tačiau taisyklės turi būti labai aiškios. Dabar jungtinių valstybių reakcija buvo neigiama. Jos vakar dar kartą paaiškino Dimitrai e, rengiantis G6 šešetuko sustikimui, kad jiems tai nepatinka. Nes Junktinės valstijos galvoja, kad visą tai nukreipta prieš jų konkrečias įmonės. Mes aiškiname, kad ne, mes kalbame apie turinį, neteisėtą teroristinį turinį. Um, amerikiečiai taip pat sako, kad tai pažeidžia konstitucinę pataisą dėl um, antrai pakeitimą. Be antrąją pataisą konstitucinę, bet mes sakom, ne, mes kalbame apie neteisėtą turinį. Jeigu turinys būtų laikomas ne teisėtų įspausdintą variantą ir prilipintame prie tvoros, tai kodėl jis turi būti kitoks, jeigu jį skelbia kažkas internete. Ir mes bandome tai išaiškinti. Amerikiečiai sako, kad kažkokiu būdu Tokia, tai, tokios taisyklės gali sustabdyti inovacijas, bet, jos, bet amerikiečiai negalėjo pateikti paaiškinimo, kaip tai stabdytų inovacijas. Aš neižvelgiu jokių kliučių inovacijoms, nebent teroristinių grupių inovacijoms, bet teroristinės grupės ir taip labai novatoriškai puola žmonės šio laikinėme pasaulyje. Taip, jūs teisingai pastebėjote, kad daug ką reikės paaiškinti. Daug ką reikės paaiškinti visuomeniai ir tarptautiniai visuomeniai ypač. Bet manęs toks darbas net graso. Aš esu pasirengęs informuoti, aiškinti, kodėl mes bandome sugriežtinti tam tikras taisyklės, kodėl bandome užpildyti teisinės spragas, Aš žinau, kad e, jūsų, pavyzdžiui, komitetas turi labai daug darbo, netlikto darbo, todėl e, mane graužia sąžinę, kai aš čia ateinu ir prašau, kad jūs dar greit, greitai pradėtumėte analizuoti ir šį naujausiai teisė kūros pasiūlymą. Dabar apibrieštis. Neabejotina, kad tas apibrieštis reikės tvarkyti. Uh, ir a, galima, aišku, pasižiūrėti, ką įmanoma patobulinti. Komisija aiškiai parodė, kad švietimo tikslų, mokslinio tyrimų tikslų ar žurnalistų platinamas turinys nepatenka iš šios direktyvos taikymos rytį. Pirmininkė, jeigu mes turim laiko, aš galėčiau plažiau tą temą pakalbėti. Be to, Pateikiamas ir teroristinio turinio apibrėžimas. Tai yra labai sudėtingas dalykas. Taip apibrėžti a, teroristinį turinį, kad jis tankintų visų skirtingų valstybių narių baudžiamojo kodekso reikalavimus, bus labai sunku. Bet geriausia būtų, aišku, susitarti dėl apibriežties ir taikyti ją įrašyti į patį reglamentą. Taip pat mes kalbame ir apie jungtinių tautų tam tikras įvardytas grubės šiuo atveju. Mes stengiamės atsižvelgti į įvairiausius veiksnius, bandydami apibriežti teroristinį turinį. Nors mūsų dar laukia diskusijos, bet mes, pavyzdžiui, žinome, egzistuoja tokios organizacijos, kurios visuotinai tarptautiniu lygiu yra laikomas kaip organizacijos rengiančios ir platinančios neteisėtą teroristinį turinį. Dar vienas dalykas tai yra ekstremistinis turinys. Jos irgi e, jungtinės tautos e, draudžia tokio turinio skelbimą. Na taip, anglų kalba labai turtinga tokių visokių uh, e, samokų. Visą tai yra problemos susijusios su uh, apibrieštimi. Ir jeigu mums pasisaktų gerai sutvarkyti apibriežtą, mes galėtume to pačiu įspręsti nemažai dalykų. Ir paaiškinti mums būtų lengviau, kad, pavyzdžiui, mes norime, kad visi vadovautumėsi viena apibrieštimi, kad būtų lengviau regionams iš mažų ir vidutinio dydžio platformų pašdėti, pašalinti tokį turinį, nes mes gaunam iš jų nemažai kreipimosi. Ir aš manau, kad jeigu mes galėtume visą tai suderinti, mes tikrai a, labai savo patys pasitarnautumą. Tokia yra esmė. Aišku, aš manau, kad mes taip pat turėsime paaiškinti, kodėl staiga imamės veiksmų šioje srityje, bet ne kitose srityse. Kartais mus pasiekia prašymai Europos lygių pagalvoti apie priemonės, kurios leistų šalinti neapykantą kurstančią kalbą neapykantos kurstimą kaip po tokį. Tai irgi kitas sudėtingas klausimas. Nėra, tai nebus taip lengva. Uh, nebūtų taip lengva padaryti ir kaip mes priimtume a, kažkokį bendrą europinį teisės aktą reglamentuojantį a, kursti, neapykantos kurstimą, nes galų galia neapykantos kurstimas yra labai susijęs su tam tikrom kultūrinėm ypatybėm, su paveldu ir taip toliau ir panašiai. Ir labai sudėtinga būtų, pavyzdžiui, apibriežti uh, kas yra neapykantos kurstimas. Dabar dėl kito klausimo, priemonės, kokios priemonės būtų numatytos. Mes bandome aiškiai. Mes bandome surasti priemonas, kurias tenkintų valstybės narės ir kad tai būtų modelis, kuris būtų kaip galima plačiau priimtinas tarptautinių lygių. Ir mes, aišku, skatiname ieškoti tų sąlyčio taškų Taip yra įvairiausios, e, turi būti numatytos galimybės kreiptis į teismą, ginčyti sprendimą dėl tokio turinio šalinimo. Dar vienas dalykas, labai tikimės, kad tai padėtų ir Europolui, kuris labai daug dirba, padėdamas įvairioms platformoms, nes juose sukaupta nepaprastai daug medžiagos, kurią galima pasinaudoti platinant teroristinį turinį. Mes taip pat numatę esame ir pačią ataskaitų teikimo sistemą bei pasidalymą informaciją su teisės saugos institucijomis. Ir mes norime, kad pirmiausia Europolas dalyvautų visaverčiai visame šiame procese, bet Europolas nėra vykdančioji, vykdančiosios valdžios institucijas, neturi tokių galių. Todėl jis negali, pavyzdžiui, e, duoti nurodymų, jis gali teikti pagalbą valstybei nariai, bet nedaugiau ir toks apribojimas ir egzistuoja. Trumpai dėl rinkimų saugumo, nes buvo dėl to užduotas ne vienas klausimas. Prieš jums atvykstant aš e, bandžiau plačiai apžvelgti, ką mes šioje srityje darome. Yra klasikinių internetinių išpolių prieš platformą struktūrą struktūras, registrus ir e, partijų platformas. Mums reikia sustiprinti tą gerą darbą, kurį atlieka interneto e, specialistai internetinės apsaugos specialistai. Taip pat turime sustiprinti e, duomenų apsaugos taisyklės. Ir kaip jau minėjau, yra taisyklė, e, kad turi būti pakeičiamos Europos partijų finansavimo taisyklės, kad jeigu, būtų ne, jeigu bus neapsaugomi jų duomenys, tai būtų numatomos baudos. Visada yra E, sunku susidoroti su internetinė manipulacija. Praėjusią savaitę mes su komisaru e, Gabriel nustatėme tą pirmąjį tarptautinį elgesio e, kodeksą ir mes tengiamės identifikuoti ypatingai mums rūpimas sritis ir daugelis tų sričių apima politinę reklamą, remiamą turinį ir e, nežmogišką medžiagos, e, nežmogaus platinamą medžiagą ir mes jiems teigiame, kad labai gerai, jog yra dirbama su šitais tikslais, tačiau mes turime apibrieštus e, ir įvertinamus rezultatus, E, kuriuo turime siekti ir pagal, e, į kuriuos remintis mes stebėsime savo pažangą. Ir mums reikia toliau dirbti su jais šiais klausimais. Žiūrint iš kitos pusės, mes sakėme, kad valstybės narės norėtų dirbti su politinėmis partijomis savo jurisdikcijoje ir E, politinės partijos būtų paskatintos pačios imtis veiksmų ir užtikrinti skaidrumą e, dėl to, kiek jos išleido internetiniai reklamai. Aš tikiuosi, kad e, kombinuojant šitas priemonės mes galėsime padaryti pažangą ir tikrai tai labai kompleksinės priemonių paketas. Dėkoju komisarė už jūsų dalyvavimą. Mes e, turime tokią frasę, jeigu nori, kad kas nors būtų nuveikta, tai reikia paprašyti užsijėmusio žmogaus. Jūsų pasiūlymas yra tikrai pilnas iššūkių. Ir aš e, stebėjau, kaip Europolas e, imasi veiksmų. Tai yra didžiuliai pokyčiai, didžiulis teisės aktas, kuris pareikalaus didė, iškomunikuoti ir didelės savokas. Ir tai padės pakeisti kryptį. Aš manau, kad mums reikės labai greitai dirbti. Aš sutinku su visko, ką sakote, tačiau turime nedidelį a, pavojų kad mes turime mažai laiko ir aš manau, manau, kad mes galime padaryti e, pažangą greičiau, mes turime pradėti nuo apibrėžimo ir tada viskas stos į savo vietas. Noriu tik tais priminti mums visiems, kad turime tris mėnesius. Tačiau galime tai padaryti, kaip manote, kad kad e, mums nepavyksta padaryti? Na, aš manau, kad mums pavyks. Mūsų nariai dirba labai sunkiai, šešėliniai pranešėjai daug dirba. Ir kai e, kalbėjome su ankstesniu e, komisaru, tai matėme, kaip greitai mes dirbame, mes paskiriame pranešėjus, žmonės atsakingus už du dokumentus ir pasižiūrėkite, ką mes praėjusią savaitę nuveikėme, kiek žmonių paskiriame e, visiems pagrindiniams dokumentams ir tą patį padarysime su teroristiniu turiniu internete. Mes tikrai labai atsidavusi dirbsime ir dėkoju kolegoms už jūsų pasisakymus Ši diena buvo labai intensyvi ir aš turėjau galimybę perskaityti jūsų pasiūlymą, tikrai labai įdomus. Dėkoju, Helga. Ir kai visi šešėliniai pranešėjai susirinks, mes galėsime e, pradėti darbą. Dėkoju kolegos už jūsų kantrybę, už tai, kad prisidėjote ir dėkoju komisarui.

So, dear colleagues, uh, we, um, we start uh, on point 14. Gerai, tai dabar 14 darbo atvarkės klausimas ir labai noriu pasveikinti ypatingai e, jungtinių e, tautų žmogaus teisų, e, pabėgėlių teisų specialų į pasiuntinį atsakingą už vidurio viduržėmio jūros situaciją Vinsanko Heitel ir taip pat e, Eugenijo Ambrozi kuris yra IOM regioninio biuro regioninis direktorius Europos Sąjungoje. Ir džiaugiamės galėdami su jumis pakalbėti šiais e, rimtais klausimais. Dėkoju taip pat Eugenijau už tai, kad E IOM atlieka labai didžiulį e, darbą. Ypač vasarą ir e, vykdė tam tikras operacijas. Ir žinau, kad tūkstančiai žmonių dirba šioje saloje ir mes palaikėme rimtus ryšius su Junktinių tautų pabėgėlių teisų agentūra ir, ir IOM. Dėkoju Jums už, už tai, ką mes aptarinėjome ir aptarsime tarybos išvadas ir uh, tai, ką pasiūlė e, taryba. Ir jūs visiškai pilnai buvote įsitraukę į viduržėmio e, jūros e, vidurio situaciją, atlikote čia pagrindinį vaidmenį. Na, po pietų labai daug dirbome. Prieš tai čia buvo komisaras Abramopolus ir kiti kolegos ir laiko tikrai nebedaug vėluojame, tai aš todėl tiek trumpai pasisakiau. Ir pirmiausia noriu suteikti žodį ponui Vincent, o paskui paprašysiu pasisakyti Eugenijų. Ir paskui užduosime klausimų, jeigu jūs nieko prieš. Taigi, prašome. Labai ačiū Jums ir dėkoju Libė komitetui už pakvietimą ir pasiūlymą pasidalinti savo mintimis apie tai, kokį darbą kartu su jumis ir IOM mes nuveikėme. Pirmiausia, aš norėčiau atsiprašyti e, kai, kurie, e, kai kuriem nariai e, man parašė, išreikšdami susirūpinimą dėl to, ką mes darome Libijoje ir ko nedarome. Ir mes netrukus oficialų uh, E, atsakymams pateiksime. Pirmiausia, norėčiau pagirti e, jūsų darbą, kurį nuveikėte dėrėdamiesi dėl prieglopšio reformos. Ir e, šios ref, sistemos reforma mums yra pats aukščiausias prioritetas ir mes dirbame su paketu, ties šio paketu su kitais teisėkorininkais nuo pat pradžių iki beželio mėnesio vadovų tarybos kartu su IOM mes rengėme pasiūlymą dėl regioninio įsilaipinimo mechanizmo ir e, visada tai buvo papildoma reforma, kurios reikėjo prieglopščio sistemoje, bet ji neturėjo pakeisti prieglopščio sistemos. Ir uh, Akivaizdu, kad kitoje viduržėmio jūros pusėje mes negalime reikalauti, e, e, esančių partnerių mes negalime reikalauti padaryti tai, ko mes patys negalime padaryti. Ir man atrodo, šitas dalykas buvo suprastas ne taip, ne tik Europoje, bet ir Afrikoje. Mums pavyko e, visgi išsklaidyti nepasitenkinimą, turėtumėte iš tikrųjų ne, nereikėtų nesusipratimo. Tai yra atsakomybė iš abiejų viduržėmio jūros pusių. Tai nereiškia, kad mes iš vienos pusės perkeliame atsakomybę į kitą. Taigi dėl situacijos Libijoje. Nedaug ką galiu Jums pranešti. E, atrodo atvirkščiai nuo paskutinio e, karto, kai mes e, susitikome Libijoje, buvo dar karinių veiksmų ir tikrai labai e, sunki situacija e, e, Tripolyje. Partiz, sukilėliai laiko situaciją savo rankose ir iš humanitarnės pusės mums situacija dar labiau komplikavosi. Ir dabar yra uždaryti sulaikymo centrai. Uh, centrai ir kai kuriuose vietose pabėgėliai ir e, migrantai yra išleidžiami sulaikymo centrų ir pasimeta, kiti iš karto yra pagaunami e, priekyvių žmonėmis ar dinksta apskritai. Taigi prieiga tampa sudėtinga ir e, E, noriu užtikrintai pasakyti, kiekvieną kartą, kai Libijos pasienio, e, pasienio pakrantės agentūrai e, iš, e, pareigūnai išlaipina e, žmonės į krantą, <clears throat> tai jie juos atveždavo į centrus ir mes turėdome prieigą prie tos platformos. Šiandieną mes jos nebeturime dėl saugumo sumetimų, nes mes susidurime su grėsmėmis. E, Kartais mes įsiunčiame ten savo partnerius, tačiau tai darome nesistemiškai. Bet kokiu atveju, kaip žinote, problema yra ne tik su įsilaipinimu, kur žmonės būna 2-3 valandas. Problema yra toliau, e, nes saugumo tinklai turėtų būti suprasti e, pilna, pil, visapusiškai, kas atsitinka per ateinančią parą ar dvi po to, kai įvyksta įsilaipinimas. Taigi, Paprastai žmonės yra atvežami į sulaikymo centrus, jūs žinote, kokios ten yra sąlygos, tačiau kai kurie žmonės pakeliui ir dinksta. Jie nepabėgsta, nepabėga, jie parduodami priekyviam žmonėmis, kurie juos išnaudoja žmo, žemės ūkio sektoriuje ar statybose. Taigi dinksta tikrai labai daug žmonių tarp išlaipinimo ir e, pakeliui į um, sulaikymo centrus. Uh, E, sulaikymo centrų turime 32 Libijoje ir šiandieną e, turime 5 Tripolyje, 10 vakaruose, 10 pietuose, 13 e, rytuose. Ir dabar situacija iš tikrųjų gali jau kitą savaitę būti kitokia, todėl viskas tikrai labai nenuspėjama. Mes turime galimybę apsilankyti trijuose sulaikymo centruose Tripolyje ar vakaruose. Tokie yra mūsų pajėgumai. Mes negalime padengti visų centrų ir negalime būti visur. Be abejo, jūs sulaukėte skundų iš diasporos visoje Europoje, kad trūksta jų, kad dingo jų artimieji, kad jie yra sulaikymo centruose ir jie norėtų gauti pagalbos, kad e, jie iš ten išeitų, tačiau mes tokios pagalbos suteikti negalime. E, arba mes negauname e, leidimo patekti į sulaikymo centrus, arba tiesiog yra pasakoma, kad tų žmonių daugiau nebėra ir be iš ankstinio pranešimo jie buvo išvežti. Ir mes neturime galimybės patekti į kai kurias iš šių vietų. Praėjusį kartą mes kalbėjome apie galimybę atidaryti e, tranzito centrą Tripolyje, Tripolyje ir jis yra pasirengęs, jau nubriželio, parengtas jau nuo birželio e, mėnesio, e, tačiau iki galo ne viskas buvo pabaigta, mes turime apribojimų ir uh, dar jis nėra atidarytas, tad mums tenka susidoroti su kai kuriais iššūkiais. E, tai darome kartu su partneriais e, komisijoje ir Libijoje. Situacija kol kas negerėja. Na, e, nedaug kas buvo pat, pat sustumėta į priekį. Kalbu, kalbant apie Šiaurės Afrikos valstybės, Nesvajokime apie kažkokį milžinišką planą, mes turime remtis tais mechanizmais, kurie egzistuoja kiekvienoje iš šių šalių - Maroke, Tunise, Alžyre, Egipte. Mes su tomis šalimis dirbame ir e, ten turime savo biurus, mes turime mechanizmus e, išlaipinti žmonės ir išlaipinti tuos, kurie yra išgelbėjami viduržėmio jūroje Jų sistemos yra kitokios, jos nepuikios, tačiau jos na, jos ne visada ir veikia. Mes turime e, tokių embrioninių prieimimo centrų tose šalise, tačiau mes turime dirbti su jomis, siekiant užtikrinti, kad jos turėtų tinkamus administracinius ir teisinius tinklus. To dabar nėra ir jums reikia politinės paramos, nes tos šalys yra na, 1951 e, m. konvencijos šalis ir mums reikia. Uh, šiais klausimais e, atsakingai bendradarbiauti. E, tai, kai mes dirbame šiuose šalise, netgi yra priešingas efektas. Ir paskutinė mano pastaba, e, daug Europos lyderių girdi, kad mes turėtume daugiau padaryti Marokė, Tunise, Egipte. Mes Mūsų finansavimas e, Egipte yra 42 procentai, Marokė 22 procentai, Tunise 16 procentų. Taigi man nerima kelime, kelia tai, kad sunkiai sus, kalbame apie solidarumą Europoje, tačiau kai kalbame apie solidarumą su tomis šalimis, kurios yra um, anoje viduržėmio jūros pusėje, um, irgi nėra ypatingas. E, visos e, šios e, šalis gauna sumažintą finansavimą. Mes padedame tik tais 50 procentų pabėgėlių, pabėgėlių Maroke ir dar daug mažiau Egipte, palyginus su 40 procentų pernai metais. Šitie žmonės yra labiau pažeidžiami ir E, didesnė tikimybė, kad jie išvyks į kitą šalį, tad mes turėtume nesistebėti. Mes nekalbame apie jų sulaikymą, tačiau jeigu mes norime rimtai siūlyti alternatyvas šiems žmonėms, e, tai mes turime rimtai padėti tom šalim Šiaurės Afrikoje ir padėti įdėkti tokias programas, kurių uh, reikia žmonėms, nes dabar mūsų pagalbos standartai yra gerokai žemiau to, ko reikėtų. Taigi dar kartą dėkoju Jums už tai, jog savo sprendime palaikote šitą tikslą. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju. Mes tikimės, kad turėsime dar progą susitikti su jumis, nes keliami klausimai ir aptariami klausimai yra ypatingos svarbos mūsų nėra. Labai daug narių dabar salėje ir e, norėčiau pasakyti, kad tie nariai, kurie yra salėje, yra labai patyrę nariai. Galbūt galėtumėte atsakyti į kolegų užduotus klausimus. Galbūt galėtumėte pasisakyti trumpai, kad e, vyktų dialogas. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti už kvietimą mums malonu tęsti dialogą su jumis dėl viduržėmio jūros regiono ir mechanizmo, kuris ten dabar dėgiamas, dėgiamas apie kurį kalbėjau Vincent. Aš pritariu viskam, ką Vincentas ką tik paminėjo, tik tai norėčiau iš mūsų pusės dar pridėti šį beitą. Pirmiausia, noriu pasakyti štai ką, net jeigu tai yra žinoma, bet dabarinė, dabartinė situacija yra labai paradoksali. E, Europa e, žino, kad atvyksta vis daugiau pabėgėlių viduržėmių regioną. Dabar e, labai sumažėjo tų atvykstančių skaičius, lyginant su pernai ir su užpernai. Mes sakėme, kad 2015-aisiais, kai buvo pikas tų atvykstančių, sakėme, kad ES lygmenių tai galima buvo suvaldyti. E, tų žmonių, kaip jau sakiau, atvykdavo daug daugiau, 800 tūkstančių e, atvyko šiemet, kas reiškia 40 procentų mažiau negu pernai. Tačiau, nors atvykimų yra mažiau, padidėjo du kart mirčių, žučių skaičius viduržėme jūroje. Tad dabar pavojingiau negu anksčiau žmonėms yra kirsti viduržėme jūrą. Ir Europoje į šią situaciją sulaukiama reakcijos, kuri yra, atrodo, dar e, griežtesnė negu prieš tuos dviejus metus, e, kai tų atvykimų buvo daugiau. Dabar daug labiau kalbama apie krizę negu tuo met. Mes, kaip sakėme, labai išaugo žudžių skaičius, tad reikia imtis priemonių, kad uh, tų žudžių mažėtų. Uh, būtina imtis veiksmų, e, kad būtų galima gelbėti tuos žmonės, o kai kurios valstybės imasi veiksmų, neleisdamos plaukti laivams gelbėti tų žmonių, kas anksčiau būdavo daroma. 40 procentų žmonių buvo išgelbėta viduržėmio jūroje nuo žuties ir mes iš tikrųjų turime E, reaguoti į tą situaciją, kai kriminalizuojami tie, kurie gelbėjo žmonių gyvybės, gelbėdami pabėgėlius jūroje. Kai kurios ES valstybės teikia migrantams nelegaliai atvykstantiems e, humanitarinę pagalbą. Dabar tie veiksmai kriminalizuojami. Taigi sistemos apsunkintos, sprendimus sunkiau įgyvendinti norėčiau tarti žodį apie tai, kas buvo apie išlaipinimo mechanizmą pasakyta. Mes norėtume pasakyti, kad svarbiausia mintis yra ne pakeisti tai, kas yra patvirtinta ir kas turi būti įgyvendinta e, pagal bendrąją prieglopščio sistemą. Mes kalbame apie tokį mechanizmą, kuris e, turi užpildyti tą spragą ir padėti spręsti problemas dabar, iš karto, saugoti žmonių gyvybės, gelbėti juos ir kad galėtume suteikti pagalbą tiems, kurie išlaipinami saugiame uoste, kad jie galėtų sulaukti pagalbos, kad jų situacija būtų išspręsta. Tas mechanizmas turi būti įdėktas, bet tai padaryti bus galima tik tada, jeigu valstybės narės pradės įgyvendinti tą dalymasi atsakomybę, jeigu vyks dialogas su, su, su visomis valstybėmis, kad ir tik tuomet bus galima išmintingai išspręsti viduržėmio jūros regionų situaciją. Jeigu to dalymosi atsakomybė nebus, tai tuomet į diskusiją neįsitrauks ir Afrikos valstybės, nepavyks ir regioninių mechanizmų įdėkti. Vyks tai, ką minėjo Vincentas. Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad e, Šiaurės Afrikos valstybėms būtų teikiama pagalba, kad būtų tęsiami tie darbai, kurie jau vykdomi tose valstybėse, kai žmonės išlaipinami iš laivo, kad jiems būtų suteikta pagalba, kad būtų spręsta jų situacija. Pirmininkas, dėkoju. Mes po kelių minučių nebeturėsime vertimo. Ar būtų galima leisti kolegai užduoti klausimą? dabar, kol dar vertimas yra labai atsiprašau, ar jums e, tai nesukeltų problemų? Kolegė Kengė klaus pirmą, nes trukus prarasim vertimą, dėl to noriu suteikti eilybę kolegai paklausyti. Prašau, Cecil, klauskite. O paskui ponia Spinelė. Prašau, klauskite. Ačiū, Klod. Tai yra tas klausimas, kuriuo aš labai aktyviai ir atidžiai domiuosi. Aš esu iš Italijos. E, žinote, kad šiandien Italija susiduria su tokiais įspūdingais, kabutėse, veiksmais, kurie nuneigia visus tuos principus, kurie buvo taikomi iki šiol. Svarbiausias principas buvo gyvybių gelbėjimas. Mano klausimas būtų toks, jis trumpas. Aš žinau, kad yra tas regioninės platformos projektas. E, bet dėl to kiti galės mažiau imtis atsakomybės, nes sienos tartum perkeliamos į pietus. Į pietus perkeliamos ES sienos. Aš norėčiau paklausti, ar jūs nemanote, kad reikėtų labiau kalbėti apie atsakomybę, apie dalymas į ją tarp valstybių narių, apie solidarumą. Kitas klausimas dėl nevyriausybinio organizacijų. Norėčiau padėkoti Jums, kadangi nevyriausybinės organizacijos e, kai kurios buvo pasiūlytos apdovanojimui Sakarvo premiją. Mums reikia tų nevyriausybinių organizacijų. Jos, gali, jos turi turėti galimybę grįžti ir tęsti darbą. Tai aš norėčiau paklausti jūsų, ar turite siūlymų ilgalaikių siūlymų, kokios jūsų prognozijas. Iki šiol kalbėjome apie trumpalaikiskesnį požiūrį. Aš norėčiau paklausti, ar egzistuoja toks suformuotas požiūris ilgesniai perspektyvai. Ačiū. Prašom, kolegė, klauskite. Pone Spinelį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti mūsų prelegentams ponui Košetel ir ponui Ambrozi. Jų dalyvavimas mūsų diskusijoje yra ypatingai svarbus. Atleiskite, kad ko gero neišklausysiu jūsų atsakymų, nes turėsiu išeiti, turiu kitų įsipareigojimų, bet aš sužinosiu jūsų atsakymą paskui internetu. Jūs kalbėjote, ponė Koštel, apie svarbu tokį dalyką. Jūs sakėte, kad bus sunku paaiškinti jaunajai kartai, kad palikome mirti migrantus dėl to, kad negalėjome susitarti, kaip nagrinėti jų prieglopščio prašymus. Tad iš tikrųjų man taip pat kyla tas klausimas, kaip mes savo tokį elgesį pateisinsime jaunosioms kartoms. Tam reikia pastangų. Europos Sąjunga sako, kad reikia e, eksternalizuoti prieglopščio prašymų tvarkymą, kad reikia, kad žmonės liktų savo šalyse. Ir štai dabar kalbama apie platformų kūrimą. Kalbėjote apie kai kurias šalis, ne tik Libiją, bet ir kitas, kur būtų galima įdėkti tam tikrus mechanizmus. Norėjau jūsų paklausti, ar yra uh, e, lygęs galvoje Nigerio pavyzdys. Uh, sakoma, kad būtų buvę galima išspręsti problemas tinkamai jas tvarkant. Europos Sąjunga atsisakė e, ten įkurdinti tam tikrą skaičių migrantų. Bet dabar tas prieglopščių eksternalizavimas irgi yra toks dalykas, kai neaišku, ar bus galima suteikti reikiamas garantijas dėl žmonių perkelimo. Turiu ir daugiau klausimų, kuriuos norėčiau jums užduoti, bet a, iš tikrųjų tik rezimus pasakytume, kad mane suėmus neviltis yra dėl viso to. Juan Fernando, prašau. Dėkoju ponė pirmininkė. Ačiū už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. Diena buvo labai ilga ir darbas, kaip matote, dar nebaigtas. Mes e, grįšime dirbti šio, e, šiais ir panašiais klausimais rytoj. Mūsų nebedaug. Nebedaug, nedaug kas ištvėrė tą tokį ilgą posėdį. Bet jūs štai kalbate su žmonėm, kurie įsitikinę yra dėl šio reikalo svarbos. Mes pritarėme jums Mes kalbam apie labai politinę temą. Atsiranda vis daugiau skirtumų tarp suvokimo, tarp faktų ir tų faktų suvokimo. E, Vyksta struktūrinis dialogas su komisaru Avramopulos. Be abejo, mes išklausėme čia esančių deputatų užduotų klausimų. Kai kada tie klausimai labai pri, brutaliai buvo užduodami. Matome, kokios didžiulės yra spragos ir skirtumai to supratimo. Šiandien vyko balsavimas, kuris atvėrė e, langą humanitariniai pagalbai teikti. Mes kreipėmės į komisarą Avramopulos ir klausėme, ar įmanoma atverti legaliai migracijai kelius, ją paskatinti. Ar žmonės klausė, ar tai nepaskatins ir kitos nelegalios migracijos? Toks klausimas buvo užduotas, aš noriu Jūs patikinti tuo. E, Visą tai, sakyčiau, reikalauja komunikacijos papildomos ir gebėjimo tai daryti. Mes visi čia parlamente esame įsitikinę šio klausimų svarbą. Tie, kurie šiandien čia dirba, supranta šio reikalo esmę ir svarbą. Kiti nebūtinai. Mano kita pastaba. Mes išklausėme ir dar vieną klausimą, kuris buvo užduotas ponui Avramopulos. Kiek tų migrantų, kurie atvyksta nelegaliai į Europą, yra uh, E, grįžę namo. Nes sakoma, jie atvyksta milijonais ir jie niekada taip ir nebeišvyksta. Tačiau skaičiai rodo ką kitą. Galbūt galėtumėte mums padėti siūsti būtent šį signalą, kad pamatytume, kad suvokimui šitam tradicijam priešinasi realūs skaičiai, realūs faktai. Kad pamatytume, kad e, legali migracija vyksta, bet kad e, žmonės buvo sėkmingai integruoti ir liekančių yra daug mažiau negu įsivaizduojama. Ar galėtumėt mums padėti kovoti su tomis, su, su tuo tokiu keistu suvokimu? Aš manau, kad tai būtų labai naudinga. Thank you. Um, I know we're going to lose our interpretation soon, so I, I won't mention my question, but it was really about the Parliament, and it's kind of been uh,